Chers collègues, je vous propose de commencer notre réunion. Vous prions de m'excuser. Mėly kolegos, siūlau pradėti posėdį. Praš, e, e, noriu atsiprašyti jūsų už vėlavimą, kai buvom e, susitarę jau vakar. Siūlau dabar imtis 17 darbo tvarkės punkto. Tai yra ponios Kornelisen pranešimo. Tai yra nuomonės projektas dėl teisėjų kūrinio teksto, kuris nagrinėjamas AFET komitete dėl um, pagalbos valstybėm, kurios rengėsi narystiai. Prašom, ponia Kornelis. Um, <clears throat> yeah, I've been working on the, on the board. Dirbu su Balkanų valstybėmis daugiausia pastarosius keliarius metus. Mm, mačiau, o ką pinigai, kurie skirti padėti pasirengti narystėje, gali padaryti ir ko negali padaryti. Mm, kalbėjausi su daug mm, pilietinės visuomenės organizacijų, socialinių partnerių, Europos komisija, kitomis interesuotomis šalimis. Ir pasiremdama mm, tokia sukaupta informacija, aš padariau tam tikrų pakeitimų dokumente. Vienas svarbus momentas jau buvo komisijos pasiūlyme įtrauktas, tai yra tai, kad nebus daroma skirtumų tarp šalių kandidačių ir šalių, kurios dar nėra kandidatės, kurios tik rengėsi būti kandidatėmis, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie šios pasirinkimo narysės pagalbos priemonės e, reikalavimus, kada galima gauti pagalbą, važiuoju, dėl socialinės pagalbos. Pagrindiniai elementai, ką aš pakeičiau dokumente, tai, kad manau, kad EPOS pinigai turi būti skirti taip pat gerinti, e, stiprinti investicijas tiek tarptautinių, tiek nacionalinių lygmenių, kad būtų galima taip pat sumažinti ir tas kliūtis tarp skirtų aspektų, e, ats, e, skirtingų komponentų, tai yra kompetencijų stiprinimo, regionės plėtros, anglaudos, kaimo plėtros, e, žemės ūkio, regioninės teritorinė, regioninio teritorinio bendradarbiavimo. Dabar didžioji dalis pinigų yra sudėliota suskirstyti į atskiras sumas, į atskirus komponentus toje programoje ir nelengva iš skirtingų tų elementų paimti pinigus vienam projektui kažkokiam. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu gamykla norėtų, kad mm, nutiestas kelias privažiavimo iš greitkelio iki gamyklos patalpų, tai mm, ne visuomet lengva jiems gauti finansavimą. Pavyzdžiui, jeigu jie pasisamdo kažkokių tai ekspertų, tarkim, kad reikėtų sudaryti galimybės gauti pinigų iš EPOS, kad, pavyzdžiui, apmokymams, kad būtų galima um, derinti tuos elementus. Ir čia kalbėčiau apie socialinį komponentą, bet ir apie kitas rytis. Labai svarbu, pavyzdžiui, žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje. Tai Sustiprinau socialinių partnerių vaidmenį. Galvoju, kad reikia stiprinti darbdavių organizacijų ir profsąjungų gebėjimus, kad jie sugebėtų dalyvauti taip pat ir europinėme socialinėme dialoge. Dabar narysės siekiančiose valstybėse profsąjungomis geriausiu atveju nepasitikima O iš tikrųjų darbdavių organizacijos, tai netgi vadinamos karteliais dažnai ir taip toliau. EPOje gal ne visuomet buvo skirta pakankamai dėmesio tokiems elementams, jį su tokiomis organizacijomis buvo gal, dirbama tik tai kaip su tiesiog pilietinės visuomenės organizacijomis, bet nebuvo galvojama apie jų kompetencijų stiprinimą, kad jie galėtų dalyvauti pilnai socialinėme dialoge. Pilietinė visuomenė taip pat turi būti stiprinama, kad būtų galima sukurti tikrą demokratiją nuomonę. Aš irgi tą elementą sustiprinau. Aš taip pat akcentuoju ir mūsų, tai yra Europos parlamento vaidmenį. Europos komisija ketina parengti bendrą strateginį planą EPAI, kad būtų daugiau nuoseklumo, kad būtų labiau sutelkti veiksmai, fokusuoti. Aš sutinku ir aš manau, kad socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė turi būti įtraukti labiau rengiant tokio tipo dokumentą. Aš visuomet sakiau, kad šalies ta, pažangos pat, ataskaitos, kurioms visuomet skiriame labai daug jėgų, dėmesio ir, ir, ir parlamentas labai su, įdomiai, labai su dideliu dėmesiu analizuotas ataskaitas, dėl jų bus balsuojama ketvirtadienį. Ir paskutinis elementas, ką noriu pabrėžti, komisijos pasiūlyme yra pasakyta, kad valstybėms uh, palaipsniui bus suteikta galimybė perimti šios pagalbos gyvenimo valdymą, kuomet jos sukaups pakankamai kompetencijų. Tačiau aš pabrėžiau, kad reikia numatyti ir atvirkštinį variantą. Jeigu matome, kad valstybės administraciniai gebėjimai, kompetencijos e, silpnėja dėl, pavyzdžiui, politinių vidinių kažkokių tai nesutarimų, kažkokių tai boikotų parlamente ar panašiai, kad tas valdymas palaipsniui irgi galėtų būti paimtas iš jų ir gražintas atgal Europos Sąjungai. Tai tiek būtų mano pristatymo, laukščiau dabar jūsų pastabų ir komentarų. Pane Steindruk. Ačiū, panė pirmininkė. Aš esu labai dėkinga pranešėjai už iš tiesų labai puikų pranešimą, kuriame atsispindi ir mūsų pakeitimai. Labai svarbu, kad jie atsižvelgia į pilietinės visuomenės vaidmenį ir stiprina šį vaidmenį, bet to profesinių sąjungų vaidmuo ir socialinio e, dialogo vaidmuo taip pat yra sustiprinami, e, būtent kalbant apie reformas ir pasikeitimus e, šalim, šalise kandidatėse. Aš taip pat pritariu pasiūlymui, kad pranešė 1,5 procentus finansavimo suteikia vietos ir kitoms organizacijoms. Tam aš pritariu. Be to, toliau reikalaujama, kad e, kad, sakykime, pilietinėms, su pilietinėms visuomenėms turėtų būti pirmiausia nevyriausybinėms organizacijomis pasitarta, e, kai perdodama valdysena e, valstybėms. Tai būtent čia turėtų būti sustiprinamas kontaktas tarp valstybinio organizacijų ir pilietinės visuomenės organizacijų. Šitas reikalavimas buvo pareikštas nevyriausybinio organizacijų tose šalyse, su kuriomis vykdomos dėrybos. Be to turėtų būti sukurtos programos specialiai skirtos pilietinės visuomenės organizacijoms, tai būtent mokymo įvairios programos nes kartais įvairius projektai nevykdomi to, e, ne todėl, kad trūksta entuzijazmo arba žmonių, bet e, dėl biurokratinių kliūčių. Taigi aš manau, kad iš tiesų mūsų komitete mes remiame tinkamą socialinę politiką ir tai atsispindi pranešėjos pranešime. Ačiū. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Nieko nėra nematau. Komisijos atstovo irgi nėra. Jeigu e, mes e, Jeigu e, diskusija baigėsi tarp e, raudonų ir žaliųjų, tada galim jau ir baigti. Žodis poniai pranešėjai. Should I do it very lengthily <laughs> so that we can uh, no. vote after that? No. um, uh, yeah, thanks to... Galėtume kalbėti, aišku, žymiai ilgiau, bet dėkoju, kad viską taip greit baigėme. Dėkoju poniai Steinriuk. Labai džiaugiuosi, kad ji taip glaustai išsakė poziciją. Manau, kad pilietinės visuomenės dalis yra nepaprastai svarbi Mes labai daug pastangų ir pastatų skiriame pilietinės visuomenės kūrimui. Ir kitas žingsnis būtų nustatyti tam tikras e, procedūras, kad pilietinė visuomenė būtų įtraukta, nes kitaip e, tas darbas praranda prasme. Buvo paminėtas 1,5 procentų finansavimas. Galbūt e, galėčiau šiek tiek apie tai pakalbėti. Daug metų buvo žadama, kad pilietiniai visuomeniai skiriama finansavimo dalis bus dvigubai padidinta. Tačiau tai niekada neįvyko. Ir iki šiol tas skaičius išlieka labai mažas. Skiriam šiek tiek laiko dabartinio procento apskaičiavimui, nes e, bendrai pinigų suma auga, taigi koks procentas turėtų būti, kad e, ta suma padvigubėtų ir galiausiai buvo pasiektas tas 1,5 procentų skaičius. Manau, kad dėl to bus diskutuojama ir tikiuosi, kad pabaigoje AFET komitete tai bus nuspręsta. Bet turime duoti tvirtą signalą. Aš labai norėčiau ateityje ir su kitais šešėliniais pranešėjais padirbėti. Ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Tos bazės pagrindų Mes e, iki e, balandžio antros dienos 12 valandos galime teikti pakeitimus. 23-24 balandžio mes svarstysime e, gegužė, kompromisai gegužės 30. Gegužės 31 AFET komitetas galės išreikšti savo, nuomonę, savo poziciją apie mūsų nuomonę. Ir balsuosime birželio 7. Dabar baigėme diskusiją šio klausimu ir tada mes darome trumpą pauzę iki 9.30, sulauksime kolegų, kad galėtume balsuoti. Labai atsiprašau vertėjų. Bien, chers collègues, je vous propose de commencer. Taigi, kolegos, siūlau pradėti, e, nes e, dabar jau atėjo laikas e, pradėti, dėlsti nebereikia. Kaip aš jau vakar sakiau, pradedama darbą, pradėsime Prašo pirmininkį už nukrypimą. Taigi pradėsime nuo balsavimo dėl 13 klausimo. Ponios Cimer nuomonė. E, pranešimas e, savo iniciatyva moterų teisių komiteto pranešimas vienodo atlyginimo už vienodą ar vienodos venties darbo moteriškos ir vyriškos lyties darbuotojams principo taikymas. Taigi, pirmas pasraipa, pirmas kompromisas. Keturios frakcijos teikia. Kas už? prieš susilaikė priimta. Toliau, penktas pakeitimas. Pranešėjas siūlo, prašė siūlo susilaikyti, kas už, kas prieš susilaikė, ne visi balsavot, bet susidaro įspūdis, kad priimta. Antras paragrafas e, B kompromisas keturios frakcijos yra pakeitimas žodžiu, kuris patiktas raštu. Niekas nenori pristatyti pakeitimo žodžių, balsuojame dėl B kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikrinsime. Tikrinsime kortelėmis. B kompromisas. Ar visi atsinešėt kortelės? Ar visi turite kortelės? Sakykit, jeigu kas neturit. Dar neįdėjot ir aš matau, kad ne visi balsavo. Nėra per daug EPP narių. Jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 19 už 24 prieš. Nepriimta. Dabar balsuojame dėl šešto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Galim patikrinti, jeigu norit, bet aš turiu akis ir jomis gerai matau. Jūs tai nematot, kas jums už nugaros vyksta, aš jūs visus puikiai matau. Ar jau visi balsavot, baigiam? 11 už, 32 prieš. Nepriimta. Septintas pakeitimas, ponios Hirš. Kas už? Su 8 ir 9 pakeitimais, kurie yra identiški. Kas už šiuos tris pakeitimus? Kas prieš? Susilaikė Galim patikrinti. Tikriname šeštą, aš prašau, septintą, aštuntą ir devintą pakeitimus pranešėja prieš. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 21 už, 22 prieš. Atsiprašau, 22 už, 21 prieš. Priimta. Kiti pakeitimai atkrenta. 11 pakeitimas e, ir 12 pakeitimai e, yra priimti, nes jie atitinka kitus. 10.11. 13. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 11. Atsiprašau. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 12. Pono Dardeno. Atkrenta. Dabar e, po 13 pakeitimas ponios Plam, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 14 už, prieš susilaikė priimta. 15 už, prieš susilaikė priimta. 16 autorė McIntyre, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 17 pranešėjos, kas už, 17. Kas už? Akivaizdžiai atmesta. Kas už už 17? Pirmininkė, bet kolegos už jūsų nugaros nebalsavo taip, kaip jūs net nepažiūrėjot. Aš puikiai matau. D17. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 18. Už prieš susilaikė priimta. 19 už prieš susilaikė priimta. Trečia pastraipa kompromisas C, kas už prieš susilaikė priimta. 24 plam pakeitimas žodžių yra. Pone Sarkas nori kažką dar pasakyti prieš tai. Socialistų frakcija nesutinka balsuoti dėl pakeitimo žodžių. Kas už prieš susilaikė 24 priimtas pirminėme variante be pakeitimo. 27 kosos pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 26 estrelos, kas už, prieš susilaikė priimta. 27 rapti ir estrelos, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 28 makintai, kas už, prieš susilaikė priimta. 29. Kataržina Skridlevska, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirta pastraifa, du kompromisas, keturios frakcijos, kas už, prieš susilaikė, reikia patikrinti kompromisą D. Pradedame balsuoti. Ar, ar jau visi balsavot, suspėjot, baigėme balsuoti. 26 už, 18 prieš, akivaizdžiai priimta. Tada visi kiti pakeitimai atkrenta. Po ketvirtą pasraipą 34 plam pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtą. 35 Sirelos pakeitimas už prieš susilaikę priimta, 36 kas už prieš susilaikę priimta. Toliau ketvirto kompromiso, e, ketvirtą pastraipą E kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Ketvirtas B paragrafas 38 už prieš susilaikę priimta. Penktas paragrafas 42 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta Atmesta. 43. Kinga Guns. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 39. Benamies suderinamas. Kas už? Prieš susilaikė. Manau, kad priimta, bet galim patikrinti. 39. Ar jau visi spėjote balsuoti? Baigiame. 20 už 24 prieš nepriimta. Toliau 40 pakeitimas pono Bulon. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 41 bizoto pakeitimas. Jis suderinama su ankstesniais pakeitimais yra pakeitimų žodžių, niekas neprieštarauja pakeitimų žodžių, taigi balsuojame dėl 41 su pakeitimais. Kas už, prieš, susilaikė. Manau, kad atmesta, bet galim patikrinti elektroniškai. 41 pakeitimas. Ar jau visi balsavote? Balsavimą baigiame. 17 už, 26 prieš, iš tiesų atmesta. Kompromisas F. Keturios frakcijos pristato. Kas už, prieš susilaikė, atmes. Priimta. 45. E, Škrydlėvskos. Kas už, prieš susilaikė, priimta. 47. Estrelos. Kas už, prieš susilaikė, priimta. Šešta pastraipa, 48 pavadinimas, kas už prieš susilaikę Manau, kad atmesta. Tikrinkime. Tikrinkime 48. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti. 21 už, 23 prieš. Atmesta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 49 jis atkrenta. Kaip ir 50 bei 51. Penkiasdešimt antras, penkiasdešimt trečias, penkiasdešimt penktas irgi atkrenta. Toliau penkiasdešimt šeštas super pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę priimta. 57. Pono Pupakis, kas už, prieš susilaikę priimta. 58. Darden pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. 7 pastraipa G kompromisas, 3 frakcijos teikia, kas už, prieš susilaikę tikrinsime. Pradedame balsuoti dėl G kompromiso. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 20 už, 13 prieš. Priimta. Toliau. Po 7a pastraipos periname prie 66 pakeitimo. Ponios superkas už prieš susilaikė neaiškiai balsuojate, todėl aš nematau. 66. Kas balsuojame elektroniškai? Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už, 7 prieš. Priimta.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 prie 52 ir 53 pakeitimų, kurie yra suderinami su 54 pakeitimu, dėl kurio balsavome anksčiau. Ar jūs sutinkat visi su tuo? Iš salės sakoma, kad ir 50 yra toks pat. Balsuosime dėl 50, 52 ir 53. Ar visi sutinkate? Aš atsiprašau visų, ypač e, pakeitimų autorių. Piški, truputėlį per greitai jau. E, šešta pastraipa, penkisdešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę. Tikrinkime. Balsuojame. Ar jau visi balsavote, baigėme balsuoti? 50, 15, e, atsiprašau, prieš 24 už e, priimta. 52 tada atkrenta ir tada galim balsuoti dėl ponios Steinruk 53. Kas už 53? Prieš susilaikę, priimtas, dėkoju už jūsų e, supratimą. O dabar po septintos pastraipos sugrįžtame prie 67 pakeitimo. Ponios Estrelos pakeitimas, dėl jo balsuosime dviem dalimis. Pirma dalis be žodžių. Jeigu moterų žimtumo lygis e, bus pas, pasieks 75 procentus ir taip toliau, kas už šią dalį prieš susilaikė priimta, kas už tai, kad tie žodžiai būtų įtraukti, už prieš susilaikę priimta Reikia patikrinti. Antra dalis. Tikrinkime. Le vote est ouvert. Tout le monde. Balsuoti pradedame. Visi jau balsavo. Baigėme. 30 už, 15 prieš. Didelė balsų dauguma priimta. 13 prieš, atsiprašau. Nu, tu. Euh, après le paragraphe 7, amendement 60. Po 7 pastraipos 69 pupakio pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 70, kas už prieš susilaikė priimta. 71, Kornelison ir kiti, kas už prieš susilaikė priimta. Nors nereikia patikrinti. Iš 71 reikia patikrinti, balsuojame. Tout le monde a bien voté. Ar jau visi spėjote pabalsuoti, taip kaip norėjote? Visi patenkinti, baigėme balsuoti. 20 už, 24 prieš, nepriimta. 72 buliam pakeitimas su pakeitimu žodžiu, kurį autorius parengė, ar niekas neprieštaravo pakeitimui žodžiu. Taigi, 72 su pakeitimais. Kas už? Prieš susilaikė Priimta. 73. Runzulį, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 74. Už, prieš, susilaikė, priimta. 75. Už, prieš, susilaikė, atmesta. H kompromisas. Aštuntai pastraipai Jeigu norit, galim patikrinti dėl 75. Galim tikrinti 75. Pradedam balsuoti. Visi baigė balsuoti. 36 už, 8 prieš. H kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikrinsime. Tikriname H kompromisinį pakeitimą. Pradedame balsuoti. Ar visi spėjote pabalsuoti? Baigiame. 20 už, 24 prieš. Nepriimta. 77. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 76. Kas už? Prieš. Susilaikė. Manau, kad priimta, bet reikia patikrinti 75 septinta. Šeštą, atsiprašau. Kas už, kas prieš. Tiksliau vyksta elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti 26 už, 17 prieš. Priimta. 78 atkrenta. 78 de Madame Timmer est compatible. Cimer netkrenta, jis yra tik suderinamas, kas už prieš susilaikė priimta. 79 atkrenta, 80 atkrenta, 81 irgi, 82, 83 irgi. Toliau ponė Ronzulė, 84, kas už, prieš susilaikė, 85 atsijimtas, 86 makintaja. Norima išbraukti, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Taigi, dabar balsuome dėl kompromisinio pakeitimo E, kurį pateikė keturios frakcijos. Kas už E kompromisą, kas už prieš susilaikė, E kompromisas priimtas. Ir grįžtame prie uh, ponios Cimer pakeitimo. Devinesdešimt Atsiprašau, 91 pakeitimas atmestas, 94 pono benamės pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 95. Galim patikrinti 94. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti dėl 94. Baigėme balsuoti. 26 už 18 prieš priimta. 95 yra suderinamas. E, po 11 pastraipą 96 e, pakeitimas ponios Plam priimtas, 97 Estrela, kas už prieš susilaikė, reikia tikrinti 97. Pradedame balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 26 už, 18 prieš. Priimta. 98 ponios Ronzulykas už, prieš susilaikė, vien, priimta. 99 kas už, prieš susilaikė, priimta. 100 už prieš susilaikę priimta, 101 už prieš susilaikę priimta. 12 pastraipa, 102 pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta. Kompromisinis pakeitimas J, kurį teikia keturios frakcijos, kas už prieš susilaikę. Reikia patikrinti kompromisinis pakeitimas J. Tout le monde a pu voter, le vote est... Visi spėjo pabalsuoti. Baigiame. 26 e, už 17 prieš priimta. 13 pastraipa įžanginė dalis, Makintaja 114 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta, 113 e, paragrafas, kompromisas K, kas už prieš susilaikę priimta, 114 pakeitimas su ponios Makintoje už prieš susilaikę atmesta. 115 už prieš susilaikę priimta. 116 suderinamas, kas už prieš susilaikę priimta. 13 pastraipa C punktas 119. 18 kas už prieš susilaikę atmesta. 119 už, prieš susilaikę. Nebekeliate rankų, todėl reikia tikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl 119. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 27 už, 18 prieš. Priimta. 13 pastraipa. D punktas kompromisas L keturios frakcijos. Kas už? Prieš susilaikę. Reikia patikrinti. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 21 už, 24 prieš. Nepriimta. 120 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 121 atkrenta, 122 irgi ir 123 atkrenta. 13 pastraipa punktas E, 124 kas už, prieš susilaikę. Reikia patikrinti. 124. Ar visi balsavote, baigiame? 20 už, 25 prieš nepriimta. Toliau, bizoto 125 už, prieš susilaikė atmesta. 126, kas už, prieš susilaikė atmesta. 128 už, prieš susilaikė atmesta. Verification sur le 128. Tikriname 128. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ar visi balsavote? 30 už 15 prieš. Tai iš tiesų priimta. Didelė dauguma. 13 e, pastraipa EA punktas. Ponios Hir 127. Kas už prieš susilaikė priimta. 129. Ponios Plam. Kas už prieš susilaikė atmesta. 13 pastraifa e EA punktas, ponios Gons 130, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 131 už, prieš, susilaikė, priimta. 132, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 132, kas už, prieš, susilaikė. Prašyčiau pakelti aukščiau rankas. Dėl 133, kas už Kas prieš? Susilaikė. 133 priimtas. 134. Kas už? Prieš susilaikė. Atmestas. 135. Už. Prieš susilaikė. Atmesta. 136 atsiimtas, 137 ponios Ronzulį e, balsuoti prašoma atskiromis dalimis. Pirma dalis be žodžių rights and Kas už tą pirmą dalį prieš susilaikė atmesta. Antra dalis, tada prasmės netenka. 138. Kas už prieš susilaikė priimta. 139. Kas už prieš susilaikė priimta. 140. Kas už prieš susilaikė priimta. Balsuosime elektroniškai dėl viso dokumento teksto. Ar jau visi balsavote? Balsavimą baigiame. 39 už, 0 prieš 5 susilaikė. Sveikinu pranešėją. Et nous en revenons au point. Dabar pereinam prie dešimto punkto. Nepereiname prie 11 punkto. Balsuojame dėl Frederik Darden pranešimo, dėl valstybių narių, kurios turi didelio finansinio stabilumo, eurozonos sunkumo ar kuriams tokie sunkumai grėsia ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimas. Iš karto prašau balsuoti dėl pasiūlymo atmesti komiteto e, tekstą, pana Ciuber ir Ir e, pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas straipsnis, antra pastraipa, D kompromisas teikia frakcijos, kas už D kompromisą, kas prieš priimta. Toliau po antro straipsnio pirmą pastraipą ponia Kornelis um, pakeitimas, kas už, kas prieš, kas už. Tai yra 47 pakeitimas, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Ar visi balsavote dėl 47 pakeitimo? 23 už 19 prieš 3 susilaikė. 47 pakeitimas patvirtintas. 48 debakerkas už. Kas prieš susilaikė priimta. 11 pakeitimas pranešėjo. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 49 Kornelis Eneris Turūnin. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. E kompromisas, kurį teikia trys frakcijos. Kas už E kompromisą? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad atmesta, bet geriau pasitikrinkime. Ar visi jau balsavote? Balsuoti baigiame. 23 už, 23 prieš, taigi nepriimta, bet vertėjo pasitikrinti. Toliau 12 pranešės pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 12 pakeitimo. Prašom elektroniškai. Ir visi balsavote. 20 už 26 prieš nepatvirtinta. Tai 50 pono Bulon dvi dalis. Pirmoji dalis 50 pakeitimo be žodžių kiekviena valstybė narė kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Kas už tai, kad reikia pridurti tuos žodžius, kas prieš, susilaiko, ne. Šie žodžiai nebus pridurti. Dabar prašau balsuoti dėl 51 pana Darden e, pakeitimo, kas, kuris yra suderinimas, kas už kas prieš, susilaikė, priimta. Po trečio straipsnio trečia pastraipa, 13 pakeitimas pranešė. Atkrenta. Taigi, prašau balsuoti dėl 52 pakeitimo, Papadopulo su žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 53 tos pačios autorės pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 54 ketvirtai pastraipai ponios Kornelis ir turinien kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta priimta, 14 atkrenta, tai tada penktai pastraipai trečio straipsnio. Prašau balsuoti dėl 55 panadojič pakeitimų, kuris priklauso blokui pakeitimų, tarp kurių yra taip pat 74, 77, 80, N kompromisas ir P kompromisas. Taigi, kas už šį pirmąjį bloką? Kas prieš? Susilaikė. Blokas pirmasis blokas pakeitimų yra patvirtintas. Taigi, antrasis pakeitimų blokas atkrenta. Dabar prašau balsuoti. Trečios straipsnio šešia, šeštai pastraipai yra Q kompromisas, keturių frakcijų pateiktas, kas už šį Q kompromisą, kas prieš, susilaiko. Q kompromisas yra patvirtintas. Dabar F kompromisas trečiam, trečiai pasraipai, trečias straipsnis šešiai pasraipai, kas už F kompromisą, kas prieš, susilaikė, priimtas F kompromisas. Dabar po trečio straipsnio, 63 Kornelis Anerturinen pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, Atmesta. Ketvirtam straipsniui yra G kompromisas keturių frakcijų. Prašau balsuoti dėl to, kas už G kompromisą. Atsiprašau, trys frakcijos pateikė G kompromisą. Žalieji ir ALE tai yra ne ALDE. Tai yra viena frakcija. Visi sutinkate, taip, taigi. Čia ne mano kaltė, kad žalieji kartais patys painio save su e, liberalais. Taigi, ketvirtas straipsnis, G kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktas straipsnis, H Kompromisas trijų frakcijų pateiktas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštas straipsnis, pirmą pastraipą. Į kompromisas dviejų frakcijų, kas už, kas prieš, susilaiko. Mm, sakyčiau, kad nepriimta. Ar sutiktumėte, reiktų pasitikrinti. Tai nepriimta. Gerai, 67 tada pranešėjo pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 67. Ar visi spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. 17 už 26 prieš taigi nepriimta. Tad balsuojame dėl 19 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, nepriimta. 68 Kornelis Inturūnien pakeitimas, dvi dalis su. Ne, viena dalis, bet su žodiniu pakeitimu. Ar nėra prieštaraujančių žodinio pakeitimu? Gerai, 68 pakeitimas. Tokiu būdu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 69 prieto, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Nelabai gerai šis sekasi tam straipsniui. 70 pakeitimas. Debaker. Prašoma balsuoti dalimis. Prašau balsuoti dėl pirmosios dalies be žodžių, kur įmanoma. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Ir dabar antroji dalis, kas už tai, kad pridurtumėm tuos žodžius, kai įmanoma. Dar kartą, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Taigi, tie žodžiai nebus pridurti. 71. Suderinamas pakeitimas, taigi prašau balsuoti, kas už 71 pakeitimą, kas prieš, susilaiko atmesta. Po šešto straipsnio pirmos pastraipos 72 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, kas už, kas prieš, kas susilaiko, 72 atmestas. Šeštas straipsnio antra pastraipa, 74, kai to paties, kas, 75, kas už, kas prieš, susilaiko, 20 pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Septyniasdešimt aštuntas Kornelis Antiorūnien, suderinamas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Šešto straipsnio. Penkta dalis jau balsavome pirmame bloke dėl šio pakeitimo. Tai buvo ir Q kompromisas taip pat. Taigi dabar iš karto galime perėti prie 9 straipsnio 85 Kornelis ir Turunien pakeitimas. Ne. Taip. 85. Kornelis Anturūnin. Pakeitimas siūloma išbraukti. Kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Dešimtas straipsnis. J kompromisas dviejų frakcijų. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Prašau balsuoti dėl 88 Kornelis Anturūnien kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 23 pranešėjo kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dešimtas straipsnis vis dar. K kompromisas keturių frakcijų. Prašau balsuoti dėl K kompromiso prieš susilaikė, priimta. Vienuoliktas straipsnis trečia dalis, o kompromisas dviejų frakcijų, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Prašau balsuoti dėl 25 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Priimta. 90 suderinamas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 11 straipsnis ketvirta dalis. P. Kompromisas irgi blokė pirmame. Tai balsuosime dėl 12 straipsnio pirmos dalies 92 debaker pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, Pasitikrinkime elektroniškai dėl 92. Balsuoti baigiame. 24 už 18 prieš 4 susilaikė. Priimta. Perinam prie konstatuojamosios dalies. Pirma dalis, 27. Pranešėjo pakentimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Pirmas atkrenta, taip pat ir 28 atkrenta. Tada po pirmos konstatuojamas dalies A kompromisas trijų frakcijų. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Toliau po pirmos konstatuojamosios dalies yra trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta po pirmos konstatuojamosios dalies. 29 ponios papolų su žodiniu pakeitimu kas už kas prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas ir 31 identiški, prašau balso dėl abiejų kartų kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Pone Serkas, jūs prieš pranešė balsuot? Po pirmos konstatuojamas dalis 32 serkas Zardien, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 32 pakeitimo. Ir visi spėjote balsuoti, balsuoti baigiame. 27 už 19 prieš. Priimta. Antra konstatuojama dalis. B kompromisas trijų frakcijų. Kas už, prieš, susilaiko, priimta, kiti pakeitimai atkrenta, tai tada 35 bulon, nauja konstatuojama dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečia konstatuojama dalis L kompromisas, keturių frakcijų, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 35 atkrenta, ketvirta konstatuojama dalis C kompromisas, dvi frakcijos, kas už, prieš susilaiko atmesta 37 papadopulukas už prieš susilaiko atmesta 38 kornelis Anturūnin kas už prieš susilaiko priimta šeštas atkrenta penkta konstatuojimo dalis 39 kornelis Anturūnin pakeitimas kas už prieš susilaiko atmesta priimta, septintas atkrenta, pereinam prie šeštos konsultuomos dalis, aštuntas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, ar nėra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne, tai tuomet balsuojame dėl tokio aštunto pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. 24 už 18 prieš. 3 susilaikė. Priimta. Perinam prie septintos konstatuojamosios dalies. M kompromisas, trys frakcijos. Prašau balsuoti dėl M kompromiso, kas už kas prieš susilaiko priimta. Socialistų frakcija atkreipė mano dėmesį į klaidą, dėkuoju Jums už tai. Nebalsavome dėl 15 pakeitimo pranešė. Jūsų balsavimo sąrašuose trečiame puslapyje yra Trečias straipsnis, penkta dalis. Balsavome dėl pirmo bloko, tačiau jis neapėmė 15 pakeitimo. Jis yra suderinamas su 57 ir 55 pakeitimais. Ar tai reiškia, kad reikėjo dar mums balsuoti ir dėl 55 pakeitimo, ne? Viskas gerai, tie buvo apimti pakeitimai. Reikia tik tai dėl 15 pakeitimo balsuoti, prašom balsuoti. Dėl 15 pakeitimo kas už, kas prieš, susilaiko, nepriimta. Prašau dabar elektroniniu būdu balsuoti dėl viso teksto. Le rapporteur est pour. Pranešės yra už, nežiūrint visų šitų pakeitimų. Ar visi spėjote balsuoti? Pranešimas patvirtintas 36 balsais už, 6 balsavus prieš, 4 susilaikius. Sveikiname pranešėją. Et nous en venons au point 12. Dabar 12 punktas. Balsuosime dėl pranešimo, kuris susijęs su tuo, dėl kurio tik balsavome. Taigi kalbame apie kolegos Tomas Deutsch darbą dėl Eurozonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsinos bei vertinimo ir pervišinio deficito padėties išteisimo užtikrinimo brandų nuostatų. Šešioliktas pakeitimas, ponios Zuber ir pono Herik, yra siūlymas atmesti Europos komisijos pasiūlymą. Kas už šį šešioliktą pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Šešioliktas pakeitimas atkrenta. 48 atsiimtas, taigi balsuokime dėl 49. Kas už? Prieš susil... Ne, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai dėl 49. Visi spėjote balsuoti, balsuoti baigiame. 18 už 25 prieš. Nepriimta. 50. Darden, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 51. Debaker, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias straipsnio pirma dalis, aštuntas pranešė pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 52 bizoto bargezijų suderinama, kas už, Kas prieš susilaiko atmesta. Trečias straipsnio antra dalis 53 tų pačių autorių pakeitimas dėl išbraukimo, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 54 tų pačių autorių, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas straipsnio pirma dalis 55 Kornelis Antūrūnien pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 55 elektroniškai. Balsuoti baigiame. 17 už, 24 prieš 2 susilaikė. 55 pakeitimas nepri, nepriimtas. Taigi, tada balsuojame dėl 56 Helmer pakeitimo kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Devintas pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirto straipsnio pirma dalis. 57 debaker pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 to paties autorius už, prieš, susilaiko, atmesta. 59 atsiimtas, jis buvo ir nepriimtinas. 60 debaker pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 61 bizoto dėl išbraukimo kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 62 bizoto kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas 66 Kornelis Inturūnin kas už, prieš susilaiko priimta. 63 atkrenta, taigi tada prašau balsuoti dėl 64 Kornelis Anturūnien kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 65 Darden kas už, prieš, susilaiko, priimta. 67 Bizoto už, prieš, susilaiko, atmesta. 68 Bizoto dėl išbraukimo kas už, prieš susilaiko atmesta. 11 pranešė, kas už prieš susilaiko priimta. 69 bizoto, kas už prieš susilaiko atmesta. 70 bulon už prieš susilaiko priimta. 71 bizoto dėl išbraukimo, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 72 Vizoto kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 73 Kornelis Anturūnin, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 74 Kornelis Ankas už, prieš, susilaiko, priimtas. 75 Helmer, suderinamas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 12 pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. 76. Dėl jo galima balsuoti, prašau balsuoti, jis susijęs su 73 pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 77 Kornelis Antūrūnen, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 77. Ar visi spėjote balsuoti? Balsuoti baigėme 17 už 26 prieš. Nepriimta. Tada 78 debaker kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Šeštas straipsnio pirma nauja dalis. 13 pranešėjo pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne, tuomet balsuojam dėl tokio 13, kas už. Ne, yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui. Ne, nėra prieštaraujančių, kas sakė ne. A, ne, čia EPP patarė savo EPP nariams sakyti ne. Mm, gerai, kad aš čia dirbu su APP. Bet gal nereikėtų jų klausyti. Taigi APP pasisako prieš. Ne, ne, aš, aš sutinku, aišku, jeigu čia būtų socialistam taip atsitikę, būtų visai kas kita. Taigi, 13. Originali versija, kas už. Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. Prašau balsuoti dėl 79 Kornelis Intūrūnien kas už. Prieš susilaiko priimta 80 bizoto kas už. Prieš susilaiko atmesta 81 dar ten kas už. Kas prieš susilaiko priimta. Šeštos straipsnė ketvirta dalis, 82 bizoto pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Šia. E, 14 pranešėjo suderinamas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 83 Kornelis Antūrūnens suderinamas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 83. Ar visi spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. 17 už 24 prieš Nepriimta. Jeigu skaičiuosim dar ir du susilaikiusius. Toliau, septintos rašinė pirma dalis, 84 bizoto pakeitimas dėl išbraukimo, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta septintos rašinė trečia dalis, pirmas papunktis B kompromisas dviejų frakcijų, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Toliau. Septintas straipsnės šešta dalis 88 bizoto pakeitimas dėl išbraukimo kas už kas prieš susilaiko atmesta. Aštuntas straipsnio antra dalis 89 koronelis antūrūnien kas už kas prieš susilaiko priimta. Aštuntas straipsnio trečia dalis 90 pačio autorius kas už kas prieš susilaiko priimta. Dešimtas naujas straipsnis C kompromisas dviejų frakcijų kas už kas prieš susilaiko atmesta. 91 dar denkas už, kas prieš susilaiko atmesta. 11 straipsnio pirma dalis, antras papunktis, naujas. 92 pakeitimas dar denkas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau 11 naujas straipsnis, D kompromisas, trijų frakcijų, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Po to 12 straipsnio pirma dalis 96 bizoto pakeitimas dėl išbraukimo, kas už prieš susilaiko atmesta. Konstatuojamosios dalis pirma 17 pakeitimas bizoto, kas už kas prieš susilaiko atmesta, po to 19 pakeitimas Kornelis Anturūnien, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Trečia konstatuojama dalis 20 bulam pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 21 bizoto suderinamas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, po to 22 dar den, kas už, kas prieš susilaiko susilaiko priimta. Tada 23 debakirkas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 24 Kornelis Anturūninkas už, prieš susilaiko priimta. Penkta konstatuojama dalis 25 pakeitimas bizoto, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Antras pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl antro. Balsuoti baigėme 21 už 20 prieš 2 susilaikė. Priimta. 28. Nieko nežinau dėl jo likimo. Taip, 28 suderinimas. Taigi balsuokime. Pupakis, kas už? Prieš, susilaikė. Priimta. 26. Man. Irgi suderinimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 27 atkrenta. Šešta konstatuojama dalis. 29 pakeitimas vizoto nepriimtinas. Tai balsuojame dėl trečio pranešėjo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 30. Papadopulų. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 31. Man. Kas, kas už? Prieš susilaiko priimta. Septinta konstatuojama dalis 32 bizoto nepriimtinas, tada ketvirtas pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 34 pupakis suderinamas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 33 Helmer suderinamas, kas už, 33. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 8 konstatuojama dalis. 36. Darden. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Penktas pranešėjo kas už, prieš, susilaiko. Atsiprašau, atsiprašau, taip, atkrito jisai. 35 suderinama su 36, taigi prašau balsuoti kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devinta dalis, šeštas pranešėjo pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Dėl šešto pakeitimo. Septyniolika už, dvidešimt penki prieš nepriimta. Dešimta konstatuojama dalis. A kompromisas, dvi frakcijos, kas už, prieš, susilaiko. A kompromisas yra patvirtintas. Vienuolikta konstatuojama dalis. 41 pupakis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dvylikta konstatuojama dalis. 43 bizoto pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 42. Man pakeitimas. Prašoma balsuoti dalimis. Socialistų frakcijos prašymas. Prašau balsuoti dėl pirmosios dalies be tam tikrų žodžių. Viskas yra raštu išdėsta. Taigi, kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaiko. Pirma dalis patvirtinta. Kas už antrą dalį, kad būtų pridurti tie žodžiai, kurie buvo atidėti kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Taigi, tie žodžiai nepatvirtinti. Septintas pakeitimas atkrito. Keturiasdešimt ketvirtas. Galime balsuoti dėl jo suderinamas? Ne. Ne, ne, ne. Keturiasdešimt ketvirtas atkrito. 13 konstatuojama dalis, 45 Kornelis Anturūnen pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta, 46 dar den suderinamas kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta, 47 Helmer kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Prašau balsuoti dabar elektroniškai dėl viso teksto. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. 36. Ar visi spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. 36 už, 4 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Votes disent qu'on peut réécrire le tout pacte de manière plus compatible. Turiu pasakyti, kad Dabar jau parengėme dokumentą, kuris bus suderintas su reikalingais socialiniais iššūkiais. Ir baigėme balsavimą, periname prie pasikeitimo nuomonėmis e, ir kalbėsime apie e, su pagrindiniu pranešėju dėl biudžeto.

Chers collègues, je vous propose de reprendre euh, nos travaux. Et... Kolegos siūlau toliau pratesti darbą ir pradedame svarsyti 14 klausimą. Pasikeitimas nuomonėmis su ponu Giovanni Lavija. Jis yra pagrindinis pranešėjas dėl 2013 metų biudžeto. Dėkoju gerbiamas pranešėjų, kad atėjote čia Šis pasikeitimas nuomonėmis mums labai svarbus, nes e, kalbame bendrai apie 2013 metų biudžeto gairias. Taip pat aptarėme e, prioritetus socialinių reikalų ir užimtumo srityje. Jūs e, biudžeto komitetui renkėte mandatą trialogui, kuris e, tas dokumentas e, bus pagrindas mums derinti su taryba ir komisija Birželio Liepos mėnesį, kai bus bandoma pasiekti susitarimą dėl 2013 biudžeto. Komisijos nuomonės projektas, kuris bus naudojamas trilogė, yra e, tvarkomas mūsų pranešėjo pono Bulon, kuris yra atsakingas už biudžetą 13 metams. Ten yra mūsų prioritetai įvardinti ir dabar labai svarbu pasikeisti nuomonėmis ir su jumis bendrai kalbėsime apie biudžeto pristatymą. Aš e, galiu pasakyti, kad manome, jog kai kurie komitetai yra prioritetiniai, bet viskas, kas yra svarstoma čia, yra svarbiau už bet ką kitą. Primologo. Labai ačiū. E, ačiū. Pirmiausia, už sutiktą galimybę pasisakyti šiame komitete ir išaiškinti, kokiamis gairėmis mes vadovausiamės, e, rengdami 2013 metų biudžetą. Jūs žinote, kad e, e, tai yra paskutinis biudžeto aptarimas daugiametinė finansinė perspektyva nuo 2007 metų 2013 metų, tai būtent šiuo programavimo laikotarpiu. Ir dauguma programų baigėsi būtent šio programavimo laikotarpio ir aptariamas jų biudžetas. Taigi mūsų prioritetai turėtų būti performuluojami. Tačiau bet kokiu atveju mes turime atsižvelgti ir į tai, e, kokie yra mūsų e, įsipareigojimai, kada baigėsi finansavimas atitinkamoms programoms. Ir tai, man atrodo, yra svarbiausia tema. Taigi būtent, kada išmokamos paskutinės lėšos Mes e, visi dabar patekome į finansų krizę, daugelis valstybių narių susiduria su didžiuliais sunkumais, formuodama savo biudžetus ir e, vykdydamas mokėjimus. E, tai būtent tai yra tokie mokėjimai vyksta pakankamai sudėtingai. Pastarai kartą valstybės narės taryboje ir kalbėdamas su Europos parlamentu apie 2012 metų ES biudžetą, kaip tik nusprendė sumažinti įvairius mokėjimus. O ši tema būtent ir tiesiama 2013 metų biudžeto aptarime. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad 2011 metų biudžeto įvykdymas buvo įvykdytas, tačiau buvo paprašyta dar 15 milijardų eurų, tai buvo paprašyta 2011 m. gruodžio mėnesį. Nes būtent 10 milijardų trūkumas susidarė, kuris turėjo būti perkeltas į 2011 m. biudžetą. O 2012 metų e, biudžetas taip pat nėra begalinis, taip pat nėra padidintos e, jo finansavimas, todėl aš manau, kad e, visos tos problemos tęsis ir toliau. Tai būtent trūks ir toliau lėšų. Taigi, mokėjimai ir toliau bus pagrindinis klausimas artimiausioje daugiametinėje finansų programoje. Todėl 2012-2013 metais mes kreipsime didžiausią dėmesį į tai ir mes paskui raginsime komisiją ir tarybą būtent e, užsiimti šio klausimu, nes ši situacija turi būti nuolat kontroliuojama. Taigi būtent mokėjimai neturi sustoti, jie turi būti vykdomi. Ir per pastarąjį plenarnį posėdį mes priėmėme gairias dėl biudžeto sudarimo ir atkreipėme dėmesį į dvi svarbiausias rytis. Pirmiausia, kalbant apie gairias dėl 2013 metų biudžeto, tai e, ūkio augimas ir užimtumas yra pagrindinės temos. Pirmiausia, žinoma, skatinti jaunimo užimtumą, nes e, jaunimo nedarbas yra labai didelis įvairiose valstybėse narėse. Ir visose Euro, visoje Europoje ši problema egzistuoja. Taigi, remiantis šiais prioritetais, mes norėtume uh, taip pat e, užtikrinti užsitikrinti specializuotų komitetų paramą, kad tas lėšas, kurios yra ir taip jau nedidelės, galėtume kuo efektyviau panaudoti. Ir kartu su kolegomis specializuotose komitetuose mes e, nustatėme atitinkamus prioritetus 2013 e, metų biudžetui. Čia mes kalbame ne tik apie tokius prioritetus, tose srityse, kur yra didžiuliai trūkumai arba problemos, tai pavyzdžiui, e, mok, e, mokėjimų vykdymas ir kiti klausimai. Tačiau ir tose srityse turi būti sustiprinta kontrolė, kur, pavyzdžiui, neefektyviai panaudojamos lėšos, kur reikėtų sustiprinti kontrolę arba paskatas padidinti. Nes krizės laikotarpio Mes turime nustatyti ir tam tikrus neįgiamus prioritetus. Tai būtent, e, ko, kokių klaidų negalime daryti ir ko turime vengti. Tai yra labai svarbu ir Europos parlamentui, e, nes mes turime spręsti dabar atinkamas finansinės problemas, kurios ištiko mažas ir vidutinės įmonės. nes jos e, sukuria 85 procentus visų darbo vietų, e, jos yra e, ekonomikos stuburas ir todėl manau, kad tos įmonės būtent prisidėtų prie to, kad būtų kuriamos darbo vietas bei skatinamas užimtumas. Taigi, šiuo atveju mes nusprendėme renkti įvairius bandomuosius projektus, kitas pagalbinės priemonės, tačiau mes nežinome, kiek reikės toms iniciatyvoms lėšų. Bet bet kokiu atveju mes e, nustatysime e, tam tikrą darbo atvarkę, kaip ir pastaraisiais metais. Tai vadinasi, pirmieji pasiūlymai parengiamosioms priemonėms e, turėtų būti parengtos jau komisijoje, turėtų būti patikrinta, ar tos akcijos yra ir programos įgyvendinamos, kad nebūtinai joms būtų skirtos lėšos, nes įsivaizduokite, jeigu programa neįgyvendinama, tai kam skirti joms lėšas. Ir atskirų komitetų mes norėsime prašyti iki gegužės pabaigos E, pasiūlyti atitinkamas iniciatyvas, e, bandomosius projektus arba programas e, arba priemonės, kad biudžeto komitetas komisijai tos, galėtų pateikti tos pasiūlymus, o komisija tada patikrintų, ar tie projektai yra gyvendinami. Vadinasi, galutinis šių pasiūlymų paketas turėtų apimti tokias iniciatyvas, kurios yra įgyvendinamos, kad e, būtent nebūtų per reikalo e, joms skiriamos lėšos. Nes iš esmės e, negalima dabar skirti iš anksto tų lėšų, kad, nes paskui jos nebus įmanoma susigražinti arba jos bus nepanaudotas. Ir komisija būtent reikalauja, kad tie projektai ir iniciatyvos būtų įgyvendinami. Uh, Aš norėjau priminti, kad e, kitas etapas e, e, biudžeto prieimimo procedūra yra Europos parlamento vertinimas. Balandžio 25 dieną vyks šis vertinimas. Ir mm, mūsų pasiūlymai bus pateikti tuo metu ir komisijai. Ir visi komitetai imsis vertinti 2013 metų biudžetą ir trilogė e, metų pabaigoje bus galtinis balsavimas. Ačiū gerbimas pagrindinį pranešėjų, ačiū už tokį pristatymą ir už tai, kad e, atspindite Europos parlamento poziciją priimtą dėl 2013 metų e, biudžeto. Užimtumo ir socialinių reikalų komitete E, už biudžetą atsakingas e, yra ponas Bulan. Jis rengia mūsų nuomonę, todėl suteikiu žodį jam iš karto. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū gerbiamas e, pranešėjų ponė Lavyje už šiandienos pristatymą ir už tai, kad mums išvardinote iššūkius, su kuriais susidurėte, bei pristatėte kontekstą, kuriame rengiamas 2013 m. biudžetas. Aš manau, kad priemonės pristatytos pono Devijos nu- nukreiptos teisinga kryptimi, tai leis ES sukurti priemonės skatinančias darbo vietų kūrimą, ypač e, paremant mažas ir vidutinės įmonės. 2013 e, metų biudžetas jau yra orientuotas į Europos 2020 strategijos tikslus ir yra išskirtos labai aiškios prioritetinės iniciatyvos, tokios kaip naujos darbo vietos, e, Europos priežiūra ir kova su kontrolė. Jeigu E, žinote, e, turbūt žinote, kad biudžetas yra skiriamas ir padėti jaunimui darbo rinkoje, nes jų padėtis yra labai bloga, reikia jiems kurti darbo vietas, e, galvojama apie darbo užimtumo kūrimą ES mastu, ES socialinio fondo lėšos turėtų, nepanaudotos turėtų būti skirtos mažoms ir vidutinėms įmonėms ir jaunimo užimtumui didinti lygiai taip pat dėl to yra paprašyta E, perorientuoti lėšas e, mūsų komiteto ir smagu, kad jūs į tai atsižvelgėte. E, tai atsižvelgta ne tik 2013 metų biudžete, bet ir daugiametėje finansų programoje. Yra kalbama ir apie būtinybę palaikyti tolesnį ryšį socia su socialiniais partneriais, ypač kai stengiamės ieškoti E, galimybių padėti darbuotojams ir Europai atremti globalizacijos keliamus iššūkius. Mes išskiriame problemas, kurios e, susidarė didelę dalimi dėl e, globalizacijos fondo gyvenimo, su kuriomis mes susidurime. Finansavimo priemonės deramai yra numatytos ir bandomiesiems projektams, kuriuos mes remiame. Mes norėtume, kad 2013 metų biudžete e, būtų e, e, įvardinamos aiškios eilutės, kurios bus skiriamos mūsų socialinių reikalų ir žimtumo komiteto poreikiams tenkinti. Žinome, kad skirtinga priemonės, tokios kaip aurės, progres, mikrofinansavimas, yra skirtos e, socialiniams reikalams ir užimtumų didinti. Mes e, e, norėtume, kad jūs savo pranešime aiškiau vardintumėte bandomuosius projektus, kurie tikiuosi bus finansuojami iš šio biudžeto. Baigdamas, aš norėčiau pabrėžti, kad iš esmės valstybės narės uh, atlieka svarbu vaidmenį imdamosi novatoriškų veiksmų, kuriant darbo vietas, o ES turi koordinuoti tuos veiksmus, kad būtų skatinamos inovacijos ir kuriama tvirta socialinė integracija. E, Anadien mes su komisijos nariu Andoru kalbėjome, kad e, yra numatytos tam tikros augimo priemonės, užimtumo didinimo priemonės, e, pagal ekonomikos valdymo gerinimo priemonės Ir aš sakiau, kad aš greičiau norėčiau, kad gerinant Europos valdyseną daugiau dėmesio turėtų būti skirta ir ekonomikos, e, Europos socialiniam valdymui. Ačiū. Um, Madame Lambert. Pone Lambert. Thank you and thank you very much for the, the presentation. Ačiū ačiū iš pristatymą. Aš manau, kad iš tiesų jūs pabrėžite e, stipriausius ir labiausiai rūpimus punktus. Ir e, būtent, kad taryba turėtų prisimti svarbesnį vaidmenį. Aš turiu kelis klausimus. Čia, iš esmės, kaip jūs galite apibriežti šitą tvarumą a, e, savo pranešime? Nes iš tikrųjų pasakyta šitą apibrieštis pakankamai dažnai, tačiau aš nežinau, ar ši, ši apibrieštis iš tikrųjų yra suderinama su e, tvaria plėtra, tai būtent su investicijomis, naujomis arba žaliomis technologijomis, mokymu arba kvalifikacijos kelimu. Ar čia e, jūs turite omenyje šitą e, ilgalaikiškumą kaip ilgalaikį gyvybingumą arba ekonomikos ilgalaikį gyvybingumą. Taigi norėčiau, kad apie tai truputį pakalbėtumėte daugiau. Dabar e, jūs teisingai pabrėžite jaunimo nedarbo problemos sprendimą. Iš tikrųjų, darbo rinkoje mm, tai yra svarbi problema. Kitas dalykas, e, kad mes turime darbo rinkoje ir, pas, ir e, mm, nustatyti tam tikrą mm, pensijinį amžių, kuris būtų tinkamiausias, būtent, kad būtų sukuriamos iniciatyvos jauniems žmonėms ir kad uh, vyresni žmonės nebū, netaptų kliūtimi darbo rinkoje. E, tai irgi problema darbo rinkoje. Ar jūs manote, kad tai yra taip pat strategijos dalis, kurią jūs norite gyveninti? Merci beaucoup. Labai ačiū. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Jeigu ne, Tai aš dar kartą noriu padėkoti Jums už tai, kad atėjote. Jūs pats dabar matote, kokį poveikį sektorinis požiūris e, turės, atsižvelgiant į mūsų priimtą rezoliuciją dėl pagrindinių gairių, bet e, aš žinau, kad mūsų komitetui, e, užimtumo ir socialinių reikalų komitetui. E, smagu, kad buvo pakeisti, pakeitimai didelį visi pasarosiomis savaitėmis ir dabar yra kalbama perkelti e, daug milijonų, daug milijardų iš Europos socialinio fondo į mūsų sritį E, žinome, kad klasikinis atvejs vyksta valstybės narės, turės balsuoti dėl taisomojo biudžeto. Aš tikiuosi, kad nebus atmestas tas pasiūlymas ir mes e, dabar stebėsime, kaip realiai tas biudžetinis pasiūlymas bus svarkomas. E, mums užimtumas, ypač jaunimo užimtumas, yra nepaprastai svarbus klausimas ir dėl jo reikia aiškesnių biudžeto gairių. Lygiai taip pat turėtų būti aiškiau apibrieštos parlamento teisės, nes čia mesgi kalbame apie esminį biudžeto pakeitimą ir mes kaip vienas iš teisės aktų rengėjas e, turime gauti aiškius paaiškinimus. Ir e, kaip mūsų komiteto pirmininkė aš įsivaizduoju, kad pataisomasis biudžetas turi būti analizuojamas labai atidžiai. Nes e, šioje srityje neretai sprendimai netitinkai faktų įvykių kaitos. Aš turėjau garbės matyti e, faktus, apie kuriuos jūs kalbėjote. Jūs kalbėjote apie valstybių narių įsipareigojimus ir e, jūs pats matote, kokį poveikį tai turės politikai, kuri yra tiesiogiai susijusi su socialiniais reikalais ir užimtumu. Kur e, bus e, prašoma e, dar tų paskutinės minutės paskolų? Ar jūs įsivaizduojate, kur tai, tie pakeitimai bus daromi? osservazioni, adesso cercherò di rispondere Pirmiausia, norėčiau padėkoti už visas pastabas ir dabar pabandysiu atsakyti jūsų klausimus. Aš e, e iš esmės norėčiau e, pristatyti tai, ko jūs tikriausiai nematėte, bet ponia Peres, ką jau žino, tai būtent e, čia yra mokėjimo pokyčiai per pastarosius mėnesius. Jūs mat, galite matyti, kad E, paskutinį mėnesį e, paraiškos dėl finansavimo iš tiesų e, padidėjo, ta prasme, padaugėjo tų paraiškų. Nes būtent valstybės narės nori neprarasti atitinkamo finansavimo pagal taisyklę 1 plus 2, nes po dviejų metų jie, jo, jo tos valstybės nebegalės prašyti tinkamo finansavimo, bus jau pasibaigęs paraiškų teikimo laikas. Čia mes kalbame apie atitinkamus e, įsipareigojimus. Ir Ispanija ir Italija būtent e, e, iš esmės prašo tinkamo finansavimo, tačiau jų, jos susidarės tam tikrais problemomis, gražindamas atitinkamas lėšas, kurias pasiskolino. Ir bendrojo finansavimo dydžiai taip pat padidėjo ir tai ypač pasakytina apie krizės ištiktas valstybės. Taip pat socialiniams reikalams skirtos lėšos taip pat buvo padidintos. Ir e, matosi, kad metų pabaigoje e, valstybės narės teikia daugiau paraiškų dėl e, socialiniams reikalams skirtų lėšų. Tai būtent apie 2 milijardus buvo prašoma, tačiau panaši suma buvo ir liko ir rezervuose, jos nebuvo prašyta. Tos e, lėšos, e, kurių buvo paprašyta, jos pateko į socialinius projektus, infrastruktūros projektus. Ir dabar, kaip tik tai, ir investuojamosios lėšos. Tai, tačiau tai vis dėlto problematiškas rytis. Ir tie mokėjimai, kurie buvo skirti kažkam kitam, tie mokėjimai nebus įvykdyti, nes mokėjimas vis toliau nusitęsia ir galų galėtos lėšos lieka nepanaudojamos. Ir iš solidarumo fondo 18 milijardų eurų yra skirta panašiems projektams, čia jau kaip patvirtinta ir komisijos. Ir mm, iš esmės teikiama daug paraiškų, tačiau lėšos ne visada išnaudojamas iki galo. Aš norėčiau e, patikoti už tuos klausimus, e, ponė Lambert iš tikrųjų teisingai pastebėjo, kad mes turime atsižvelgti visų pirma ir, ir nedarbo problemą. Gairėse mes kalbame apie apskritai nedarbą ir atkreipiame didelį dėmesį į jaunimo nedarbą. Tačiau mes nesakome, kad e, į vis, ne į visus bedarbius atkreipiamas didelis dėmesys. Žinoma, e, jaunimas tai yra ypač pažeidžiama grupė, nes e, Jie paprastai e, sunkiai randa darbą, tačiau e, didelė problema yra ir, žinoma, e, kiti darbuotojai, kurie praranda darbo vietą ir susiduria su problemais rasdami kitą darbo vietą. Taigi, o kas tas ilgalaikiškumas ar tas tvarumas, ką aš čia pabrėžiau? Tai, tai būtent iš esmės, kad politinė, politinėje srityje turėtų būti užtikrintas tam tikras tvarumas ir nuoseklumas. Tai būtent tvari žvejyba, pavyzdžiui, turi būti užtikrinta ir politika šioje srityje. Tačiau pramonės politikoje bei visose politinėse srityse šis tvarumas yra viena iš pagrindinių sričių ir trialogija tai nuolat pabrėžiama. Ir jūsų indėlis į šias diskusijas taip pat bus labai naudingas. Dabar paskutinį. Aš jį paminėsiu paskutinį. Uh, ne dėl to, kad jis nesvarbus, bet dėl to, kad aš šešėlinę pranešėją galėsiu jį aptarti dar ir vėliau. Tai yra būtent 2020 e, e, m. Europos strategijos klausimas ir prieartėjimas prie jos. Tai kad e, būtent, kad biudžeto lėšų nepakanka siekiant įgyveninti Europą 2020 tikslus. Ir finansinėje programoje mes turėsime perstruktūruoti uh, įvairius biudžetinius tikslus, kad būtent pasiektume tos Europą 2020 tikslus. Ir, žinoma, siekiant tų tikslų ir šalinant nedarbo problemas, socialiniams reikalams skirtos lėšos atliks svarbu vaidmenį. Būtent jos bus skirtos kvalifikacijos kelimui arba kvalifikacijos keitimui arba mokymui. Uh, kad būtent e, darbuotojai, kurie buvo atleisti, gautų naujų galimybių įsidarbinti. Na, iš esmės e, nenorėčiau čia viskas sumesti į vieną puodą. E, visos problemos yra atskiros ir visos yra sudėtingos. Tačiau yra skirtos atitinkamos lėšos socialiniams reikalams, pavyzdžiui, iš EGF, tai yra Europos pristaikant prie globalizacijos e, padarinių fondo, būtent e, tai, e, skirtos lėšos tiems asmenims, kurie prarado savo darbo vietas dėl tai globalizacijos. Baigdamas norėčiau dar vieną pastebėjimą pasakyti. Čia aš minėjau 82 milijardus eurų. Ir čia buvo komisijos paskelbta, kad bus skirtos tos lėšos uh, būtent biudžetui. E, tai yra ne, ne naujos lėšos, tačiau yra tai mm, e, niekam kol kas nepriskirtos lėšos, tačiau jos visos gali būti pritaikytos region, regiono politikoje. Ir e, jos bus skirtos, sakykime, vietos savivaldos institucijoms, kurios įgyvenina tam tikrus regioninius projektus, jos galės prašyti tų lėšų. Uh, ir bus prašoma tų vietos institucijų taip sukurti tokias programas, kad jos atitiktų atitinkamus kriterijus ir galės tada pasinaudoti jos tomis lėšomis. Tai būtent e, tos lėšos yra skirtos e, nedarbo problemos mažinimui. Tos problemos jau yra, žinoma, e, jos paskirtos, jos turimos tos lėšos. Labai ačiū. Taigi naudosiuosi šio laikinėmis technologijomis ir tikiuosi, kad Jūs e, matote irgi tą skaidrę, bet atrodo, kad nelabai veikia. Taigi reiks turbūt išplatinti tą e, schemą, kad visi matytų, kaip yra. Dabar kalbame apie tuos 80 milijardų. Vadinasi, kad šiandien paprasčiausiai bus diskutuojama tarp Europos komisijos ir valstybių narių. Taigi Europos parlamentas daugiau nebegalės e, įsikišti į diskusiją. Gal aš nesu biudžeto reikalų ekspertė, bet mano nuomonė yra gana paradoksiškų dalykų. Mes balsuojame dėl biudžeto, po to Europos komisija paskelbė kad bus šio biudžeto panaudojimas modifikuotas. Tai kasgi yra tie 82 milijardai? Yra dalykų, kurie mm, arba demonstratyviai, arba realiai e, rodo, kad e, kažkas yra neaišku. Mums reikia daugiau paaiškinimų, kodėl komisija taiki pasiūlymą mes grįžę pas savo rinkėjus turim pasakyti, paaiškinti, kodėl tie nauji, iš kur tie nauji pinigai atsiranda, kas, uh, klius, kas atiteks darbo vietoms ir panašiai. <clears throat> Pabandysiu paaiškinti tuos 82 milijardus, ponė pirmininkė. Kaip visi parlamentarai žino, struktūrinių fondų ištekliai regionų politikai yra dalyjami tarp valstybių narių ir dažnai tarp atskirų valstybių narių ar atskirose valstybėse narėse tos sumos dar paskirstomos regioniams programams. Akivaizdu, kad Europos komisija priima programas ir jas e, kontroliuoja po to, kai jos, e, tol, kol jos yra įgyvendamas. Ir kaip aš jau sakiau, 82 milijardai dar nėra paskirti. Akivaizdu, kad Europos komisija nori e, e, sutikti su šių fondų perprogramavimu. E, Tai būtų daroma mm, regionuose arba nacionaliniu lygmeniu priklausomai nuo to, kaip e, yra sustruktūrinta administracinių požiūrių viena ar kita valstybė narė. Mūsų biudžete viskas jau yra paskirstita ir mūsų paskirstimo pasiūlymas perduotas valstybėms narėms. Mums biudžeto politikos e, atžvilgių žiūrint, tie pinigai jau turi adresatą, taip ir išliks. Regionų politikoje valstybės narės gali e, panaudoti pinigus kam nors kitam, perkeldami lėšas iš vienos programos ar intervencijų eilutės į kitą. Europos komisija yra sakiusi, kad ji nori pagreitinti perprogramavimo procesą ir e, pinigai būtų labiau e, prieinami naujiems reikalavimams, kurie iškils per programą. Bet tai nėra nauji pinigai, kaip aš jau sakiau. Tai yra tie patys pinigai, kurie buvo numatyti daugiametėje finansų perspektyvoje. Lygiai taip pat čia nekalbame apie naujus biudžetinius sprendimus, nes pinigai ir toliau išliks regionų politikos e, dalyje. Ir e, manau, kad biudžetinių požiūrių čia nėra didelio pasikeitimo. Jeigu valstybės narės ir regionai norės perpaskirstyti tuos išteklius, tada įvyks pasikeitimų, tada tie resursai galės būti e, naudojami e, reikšmingiau, naudingiau, kad būtų išspręstos svarbiausios problemos bendrijos lygių. Ačiū ponė pranešėjau. Čia atrodo kalbama apie rimtai sudėtingą problemą. Per, nuo, nuo paskutinio tarybos uh, susitikimo Europos komisija ir valstybės narės labai daug kalbėjo apie tuos 82 milijardus. Tarsi tai būtų augimo rėmimo strategijos alfa ir omega. Ir taip pat tai būtų labai svarbu konkurencijai. Televizija, radijas pranešinėjo tai kaip gerą naujieną. Tačiau realybėje mes konstatuojame pralaimėjimą, konstatuojame, kad valstybės narės nesugeba gerai panaudoti ES biudžeto pinigų skirtų joms. Aš manau, kad mums, e, kalbant apie 2013 metų biudžetą ir apie tolesnę finansų perspektyvą, reikia pasimokyti iš praeities klaidų. Europos komisija vienu ar kitu metu e, sugebėjo sukurti e, tų 82 milijardų kartotinio panaudojimo planą. Mes žinom, kad kai kurios valstybės narės neskuba panaudoti tų pinigų. Ir tai neretai yra susiję su bendru finansavimu, kofinansavimu, nes kuo mažiau e, jos e, įsima įsipareigojimų ES biudžetų, mažiau savų įsipareigojimus turi prisijimti iš savo biudžeto. Uh, Manau, kad dabar jau tai turėtume žiūrėti kaip įspėjimo signalą. Pats laikas galvoti apie pinigų panaudojimą, kaip pinigai gali būti panaudojami užimtumo didinimui regionuose, nes dabar yra pinigų, kurie nėra gerai panaudojami. Ir per kitą programavimo laikotarpį aš manau, kad reikėtų pagalvoti, kaip tokių klaidų išvengti. Mes turime pasimokyti iš praeities ir tikiuosi, kad Europos komisija dirba toje pačioje dvasioje mes galime su e, suinteresuotų žmonėmis vietoje ir su komisija giliau šiuo klausimu padiskutuoti. Ir paskutinė pastaba, jei leisime, tai yra susiję su Europos e, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondu. Mūsų pranešėja, ponė Harkin, yra čia. E, jūsų nuomonė, kaip svarbu sprendimus šioje srityje priimti greitai? Mes manome, kad jeigu dirbsime nusekliai įgyvendinami šią strategiją, tai EGF turės būti skirta konkreti atskira biudžeto eilutė, nes e, tai e, sutrumpintų lėšų panaudojimo procesą ir tai būtų galima juos gauti greičiau. E, aš manau, kad mes Europos komisija ir kitose e, susitikimuose apie tai kalbėsime. O jums dabar aš noriu padėkoti, apie, padėkoti už šį apsilankymą, už pasikeitimą nuomonėmis. Linkiu jums gero darbo ir aš tikiuosi, e, kad jūs suprantate, jog mes pateiksime gerą nuomonę biudžetui ir ji bus panaudota per trialogą dėl biudžeto. Terminė. Dabar šį mūsų darbo tvarkės klausimą ir periname prie 15 klausimo, kuris yra susijęs su ką tik mūsų aptartuoju punktu. Nes čia kalbame apie klausimus, klausimus, kurie yra organizuojami e, dėl jaunimo galimybių iniciatyvos. Turime daug svečių šyrit Šio klausimo tikslas yra gana paprastas. Pone Turinen rengia pranešimą ir kartu su jie mes iškėlėme visą eilę iniciatyvų, kad Europos komisija savo komunikate dėl jaunimo galimybių iniciatyvos E, labiau e, derintų savo veiksmus su Europos parlamentu. Nes mums to reikia, mes e, turime suprasti, kad yra išgirstama mūsų lūkesčiai, mūsų pageidavimai, ko mes konkrečiai norime, kad ES būtų sukurta. Galiu jūs informuoti, turbūt jau žinote, kad šis klausimas bus um, tiesiog orientuotas į Europos komisijos klausimą žodžiu. Europos komisijai skirtą klausimą žodžiu. Jis e, bus e, pateiktas plenarnėme posėdėje. Dėl e, socialinių reikalų politikos lygiai taip pat šiandien diskutuosime dėl Franceskos Balzani iniciatyvos. Ji yra čia šioje salėje, aš norėjau padėkoti, nes ji rengia, rengė 2012 metų biudžetą. Ji buvo pagrindinė pranešėja. Ir manau, kad tam tikrą prasme jūs su kolega Lavyje turėjot glaudžiai bendradarbiauti, kad užtikrintume testinumą tarp 12 ir 13 metų. Ir aš jums suteiksiu žodį po to, kai visi svečiai pasisakys. Taigi dabar galime pradėti. Pirmiausia, e, Jean-Louis de Bauer, kuris yra užimtumo generalinio direktorato atstovas, jis pristatys Europos komisijos e, pasiūlymą dėl jaunimo galimybių iniciatyvos. Tai yra viena iš prioritetinių Europos 2020 strategijos iniciatyvų. Prašom, kolega, žodis jums nuo 8 iki 10 minučių. E, Ačiū pirmininkė, man atrodo naudinga būtų ne vien tik tai pristatyti šią iniciatyvą, bet e, man atrodo, kad e, jau dabar komitetui jie yra gerai žinoma, bet būtų gal gerai informuoti jūs ar apie darbų eigą ir kas yra numatoma. Uh, dėl viso gyvenimo. Taigi iniciatyva buvo paskelbta pirmininko Baroso savo kalboje spalio mėnesį parlamentui išsakytoje ir gruožio mėnesį buvo patvirtinta atsižvelgiant į tai, kad iš politinio ir socialinio požio taško tai yra labai aktuolus klausimas, kadangi jaunimo nedarbas daugelį valstybių narių labai sparčiai auga, neraminančiai auga, bet to mm, tas nedarbas ypač neramina e, mus, kadangi didelė dalis jaunimo netu, net, nei mokosi, nei studijuoja, nei dirba. Taigi susidaro toks užburtas ratas, kuomet jau vis daugiau jaunimo bus ilgalaikiai bedarbiai e, greta ir, ir, ir bendrai taip jau didelio bedarbių skaičius. Taigi Baroso pristatė tą iniciatyvą parlamentui ir gruodžio mėnesį ji buvo parengta ir pristatyta jums. Ir taip pat neformaliame vyriausybių ir valstybių vadovų susitikime. Sausio mėnesio pabaigoje buvo svarstyta ši iniciatyva ir susilaukė įvairių reakcijų. Aišku, iniciatyvos tikslas buvo um, parengti visą eilę veiksmų, in, būtent šiuo klausimu konkrečiai. Žinoma, reikia pažvelgti daug platesnį kontekstą. Mes dar prie to sugrįšime. Ir balandžio mėnesį komisija sugrįž prie to klausimo, kai kalbėsime apie visą užimtumo paketą. Uh, turėsime ir komunikatą, ir darbo dokumentą, kuriuose bus kalbama apie užimtumo politiką daug platesnėme kontekste. Ir žinoma, čia ir ši iniciatyva bus įtraukta, ta iniciatyva, apie kurią šiandien jūs kalbate, skirta jaunimo nedarbui mažinti. Čia kalbėtume apie keturias prioritetinės veiksmų sritis. Visų pirma, tai būtų tai, kad tas rytis, kad vis daugiau yra jaunimo iškrenančio iš mokslų, ne, ne, nebetesenčio mokslų, taigi reikia spręsti tą situaciją, toliau užim darbo paieškos ir įvairių mokymo galimybių plėtimas jau dirbant, tai taip, vadinamas, taip tai vadinamie tokie profesiniai kursai ar, ar, ar mokymasis darbo vietoje. E, tai labai svarbu tokios įvairios priemonės ir čia būtų dvi darbo kryptis. Visų pirma, tai būtų kompetencijos, kvalifikacijos, kurios čia dirbtų valstybės narės. Kitoje srityje būtų priemonės, kur ES mm, imtųsi veiklos, tai yra komisija, pasiremdama tuo biudžetu, kuris yra numatomas 2012 metams Europos parlamento be abejo Kalbuojant apie valstybių narių veiksmus šioje srityje, mes siekiame užmėgsti konkretų politinį dialogą. Visų pirma, su tomis valstybėmis narėmis, kur pagal statistiką jaunimo nedarbas yra pats didžiausias. Galvojame apie nacionalinius veiksmų planus, kad tos valstybės narės galėtų geriau įgyveninti komunikatę išdėstus prioritetus kad gautų visą reikiamą paramą iš mūsų ir žinoma visų pirma um, panaudodamos ir e, Europos fondus, tai yra Europos socialinį fondą, bet ir kitus kreditus, pavyzdžiui, e, kitą finansavimą iš, tarkim, sanglaudos fondų. Konkrečiai galvojant apie šią veiksmų kryptį, mes kalbame apie E, jau vykdytus veiksmus aštuoniose valstybėse narėse, kur jaunimo nedarbas yra pats aukščiausias. E, įvyko dvišaliai susitikimai Briuselėje su tų valstybių delegacijomis. Uh, Dabar dar septynios valstybės narės prisijungia prie tos grupės, kur jaunimo nedarbas yra aukštesnis nei vidutinis ES. E, dabar visos tos valstybės dirba, čia aišku dialogas apima įvairias rytis. Um, ir švietimo, ir kultūros, ir, ir ekonomikos, finansų e, reikalų, kitų sričių. Čia ekspertai ir politikos formuotojai dirba kartu. Mm, taip pat yra sprendžiama ir finansiniai klausimai greta to. Ir tie dvi šalės sutikimai aiškiai parodė, kad uh, Labai svarbu yra teikti visą galimą pagalbą ir informaciją iš komisijos ir todėl komisija parengs laikotarpio vidurio ataskaitą balandžio mėnesio tarybai. Tai bus komisijos darbinis dokumentas kuris bus bendras viso to užimtumo dokumentų paketo elementas ir žinoma, mes pristatysime tą dokumentą ir jūsų komitetui, bet noriu pabrėžti, kad tai bus e, laikotarpio vidurio ataskaita, įvertinant mūsų jau įvykusius visus susitikimus, visą dialogą su atitinkamomis valstybėmis narėmis, žiūrėsime, kiek yra įmanoma. Uh, įtakoti nepanaudotų lėšų iš socialinio fondo panaudojimą čia to, tos ryties veiksmams, būtent skirtiems jaunimui, mokymosi, testinio mokymosi srityje, taip pat stažuočių įmonėse srityse. Čia komisija numato visą eilę iniciatyvų pavyzdžiui, galvojant apie stažuočių įmonėse kokybę. Čia jaunimo organizacijos labai pagristai išsako atitinkamą poziciją tuo klausimu, vyko konsultacijos ir tai yra irgi labai svarbus to užimtumo paketo, kurį ką tik paminėjau elementas. Po tų konsultacijų mes visus rezultatus apibendriname, lygiai taip pat kaip ir viešų konsultacijų rezultatus apibendrinam, kad galėtumėm parengti politikos rekomendacijas. Yes iki metų pabaigos. Pavyzdžiui, darbo garantijos jaunimui tai yra labai svarbi komisijai darbo sritis. Ir Europos parlamentas remia mūsų iniciatyvas šioje srityje, paprašė mūsų parengti parengiamosius veiksmus 2012 metų biudžeto kontekste. Mes jau ir galvojame apie tuos parengiamosius veiksmus, jau dirbame mm, tuo klausimu ir tai leis mums suformuoti konkrečią politiką ir konkrečias iniciatyvas pastabas, kurios, aišku, įgaus e, rekomendacijų pavydalą, mes tikimės jau iki šių metų pabaigos. Taigi, kalbėjau apie mokymasi. Aišku, reikia čia kalbėti apie socialinius partnerius, jų vaidmuo yra labai svarbus. Mes labai džiaugiamės. Um, Maksim Čerutį, aš taip suprantu, kiti kolegos dar pasisakys šio klausimu. Mes labai džiaugiamės, kad Mm, Business Europe, tiek ir profsąjungų konfederacija remia komisijos iniciatyvą šiuo klausimu ir jos įsipareigojo aktyviai dalyvauti šios ryties darbose, taip pat ir panaudoti socialinio fondo e, lėšas, e, įgyvendinant veiksmus valstybėse narėse. Taigi labai svarbu, kad mūsų pastangos susilaukia tokio didelio palaikymo kad būtų galima panaudoti Europos socialinio fondo lėšas, e, teikti techninę pagalbą, ekspertų pagalbą ir e, paremti tas perinamo laikotarpio priemonės, kurios bus įgyvenamos valstybėse narėse per profesinio mokymo ir stažuočių įmonėse programas, kurios bus vykdomas valstybėse narėse, būtent e, tos perinamo laikotarpio priemonės ir bus finansuojamos iš šio fondo pinigų. Labai svarbu taip pat, kad jaunimui būtų suteiktos galimybės vysti savo verslumą. Čia Europos socialinio fondo techninės pagalbos lėšas galėtų būti panaudojamas panaudotos maždaug 3 milijonų ribose, kad būtų galima gyventi projektus valstybėse narėse būtent šioje srityje, kad jaunimas galėtų lengviau prieiti prie mikrofinansavimo priemonių. Taigi visų šių iniciatyvų visas paketas dabar štai yra formuojamas, jau perinama prie visų uh, darbinių etapų ir tarpinio laikotarpio vidurio ataskaita bus parengta balandžio mėnesį ir būtinai pristatyta ir parlamentui. Numatyta, kad komisija apie visas tas priemonės apibendrintų ir pristatytų, pateiktų jau birželio mėnesio tarybai. Ir be abejo, mes visą tą informaciją, kurią perteikėm tarybai, perteiksime ir parlamentui, ir ypač jūsų komitetui sveikatų. Ačiū už tokį bendrą pristatymą ir dabar suteiksime žodį mūsų keturiems svečiams. Pirmiausia, Florence Morion, kuri atstovauja asociaciją uh, Generation Precaire. Jums žodį suteikiamas penkiams minutėms. Pardon. Bonjour. Euh, tout d'abord, je voudrais faire un rappel de quelques chiffres clés. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau paminėti konkrečius skaičius, kurie pristato Prancūzijos jaunimo užimtumo problemos. Mūsų asociacija 2600 metais 800 tūkstančių stažuotojų suskaičiavo. Prancūzijoje, o dabar e, jų yra daugiau negu milijonas, tai yra dasie susijęs su Graikijos ir Ispanijos problemos. E, stažuotojai yra e, tam tikras rezervas, kuris yra naudojamas krizės metu, bet kaži, ar tai iš tikrųjų yra nauda. 25 procentai dabar e, yra nedarbo lygis Prancūzijoje jaunimo tarpe. Ir galime pasakyti, kad per 20, pastaruosius 25 metus 10 procentų sumažėjo žimtumo lygis mūsų valstybės BVP taip pat sumažėjo 10 procentų, vadinasi, 10 procentų yra mažiau e, skirta lėšų atlyginimams. Taigi 200 milijardų yra du e, nacionaliniai švietimo biudžetai. Ir e, yra įstatyti, tam, sukurti tam tikri kontrolės mechanizmai. E, Ir e, valstybės tarnyba dabar stebi, kiek jaunimo dirba stažuotojais privačiame sektoriuje. Ir e, matome, kad toks e, darbas be garantijų yra gana dažnai pasitaikantis reiškinys. Ir galime pasakyti, kad kai kurios bendrovės yra tuo suinteresuotos, tačiau e, Prancūzijoje matome, kad bendrovių e, mokesčiai e, taip sumažėja 10 procentų. Ilgalaikis nedarbas jaunimo tarpe yra e, prieštarauja Europos tikslams Mes e, tokiu būdu tvariaus augimo neužtikrinsime. Tarp jaunimo bus labai daug e, bedarbių. Senais laikais jau matėme, kad e, moteris galėdavo likti namuose vaikus auginti, bet dabar žmonėms reikia stabilaus darbo mes suprantame, kad labai daug žmonių esančių mano kartoje, maždaug 30 metų, tiesiog nenori gimdyti vaikų, nes nori išlaikyti darbo vietas. Taip mes sukūrėme tam tikrą socialinį bagažą ateitiems kartoms. Ir galime pasakyti, kad atsiranda labai didelis atotrukis tarp tų pasiturinčių žmonių, pasiturinčių darbuotojų ir žmonių, kurie turi darbą be socialinių garantijų e, galime pasakyti, kad per pastaruosius 50 metų tokių žmonių, skai, negarantuotomis sąlygomis dirbančių žmonių skaičiai išaugo. Per rinkimų kampaniją Prancūzijoje e, matėme, kaip e, e lobistų įtakoje e, yra sukurtos rinkiminės programos, kurios mums užimtumo požiūriu atrodo nei kiek neįtikiamos. Septintajame dešimtmečyje Nedarbas tiesiekė 3 procentus, 8-ame dešimtėje 1,3 procentus, o 9-ame e, dešimtmetyje nesiekė net 2 procentų. Ir gali būti, kad e, tas nedarbo augimas dar nėra pažabotas. 2010 metais rūpiučio mėnesį Meksika sumažino naftos gamybą. Ir tuo metu uh, Naftos kaina siekia 125 dolerius už barelį. Reikia keisti visą e, mūsų gyvenimo modelį, nes planeta reaguoja į e, demografinį spaudimą. Niekas nebegali kontroliuoti, kaip e, klostysis ateitis. Niekas nėra atitaisoma, jeigu mes masiškai neintegruosime į atsinaujinančius energijos šaltinius, tai nesukursime naujų darbo vietų, nes tokia energija gali būti darbo vietų kūrimo šaltinis. 2007-2009 metai buvo karščiausias klimato požiūrių laikotarpis e, mūsų planetoje. 2010 e, metai buvo karščiaus rekordinis karštis pasiektas. Dviejų laipsnių temperatūros padidėjimo e, tikslas niekiek nėra pasiktas, nes e, jau kur kas daugiau pakilo temperatūra ir tai turi labai didelį poveikį žmonių gyvenimo sąlygoms ir imigracijai. Graikija. E, matome, kaip dabar gyvena ir matome, kokios įtakos e, ta biudžetinės drausmės politika turėjo tai šaliai. Žmonės e, mano, kad graikai tampa barbarais, kurie nesiskuta ir vaikšto purvinais drabužiais. Atsirado tokių manančių, kad kai kas nemoka nei skaityti, nei rašyti, tik tai gali kariauti. Nenuvertikim žmonių, nenuvertikim trečiojo pasaulio. Ačiū. Ačiū už tokį tvirtą pasisakymą ir labai aišku mūsų atsakomybės įvardinimą. O dabar suteiksiu žodį jaunimo forumo generaliniam sekretoriui, ponui Giuseppei Parkaro. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu angliškai. Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti čia, jūsų komitete. Jaunim, Europos jaunimo forumas stebi situaciją ir bando ją spręsti. Ir būtent spręsti tos, tas problemas, kurios kilo e, krizai paveikus jaunimo, jaunimą, ypač 2008 metų pabaigoje, kai tuomet buvo suduotas pirmasis smūgis apskritai jaunimo įdarbinimui. Ir kaip ir mano kolega kaip tik sakė, situacija kaip tik ir prastėja e, jaunimui Europoje. Ir galiausiai netgi aukščiausių lygių Europos institucijose e, ši problema pripažįstama. Ir dabar ES e, taryba įtraukia šį klausimą, tai, tai yra jaunimo nedarbą, į savo darbotvarkę. Iš tiesų, e, man tik tai kelia rūpesti, kad mes tiek ilgai laukime, kol šitą klausimą iškėlė aukščiausios institucijos Europos Sąjungoje. Taigi, ko tiek ilgai laukti buvo? Galėjome iš karto spręsti problemą. Vienas iš mūsų pagrindinių dalykų, kuriuos norėčiau pabrėžti, kalbant apie e, strategiją, kaip kovoti su krize, tai būtent, e, kad šiuo metu mums e, reikėtų pakeisti mūsų požiūrį, paradigmą pakeisti. Tai būtent, kokių priemonių mes turėtume imtis, kovodami su jaunimo nedarbu. Tai taupimo priemonių šiuo atveju, kaip matome, nepakanka metu reikėtų mums e, tam tikrų integruotų strategijų. Tai būtent, kad būtų pertvarkyta visa Europa, kad būtų vėl atkurtas augimas. Tam būtent tam reikia subalansuoto e, požiūrio į įdarbinimą, į mokymą, į, į profesinį mokymą. Tai būtent ir to, tokiu atveju jaunimas turėtų atlikti svarbu vaidmenį. O dabar kalbant apie e, jaunimo įdarbinimą ir apie iniciatyvą kurti jaunimų darbo vietas. Būtent e, remiuosi faktu, kad mes e, kalbame ne apie naujas lėšas skiriamas jaunimo įdarbinimui. Netgi neperskirstimą tų turimų lėšų, bet apie perprogramavimą. Tai būtent, kad būtų kūriamos naujos e, programos jau su tomis pačiomis lėšomis. Nes e, e, situacija jaunimo dabar yra tokia sudėtinga, kad reikia ieškoti skubiai šios problemos sprendimo būdų. Tai būtent reikia perprogramuoti dabartinės programas ir įgyvendinti, žinoma, e, nacionaliniu lygiu tas programas. Tai jau yra iš esmės nacionalinių vyriausybių reikalas, nes kai kada tos programos pakankamai menkai įgyvendinamos. Dabar perinu prie trečio dalyko, kalbant apie tų programų įgyvendinimą. Mes manome, kad yra daug dar potencialo susijusio su programų įgyvendinimu. E, čia e, su jaunimo galimybių iniciatyva yra susijusi vis šita, e, visa šita situacija. Čia visų pirma, reikia tam tikrų žinių, kaupti informaciją, kaip galima įdarbinti arba e, jaunimą, arba kaip galima paskatinti jo verslumą. Ir čia Europos komisija ir valstybės narės turėtų paskatinti įvairias partnerystės, kad būtų ES lėšos panaudomas tinkamai ir tikslingai, tai kad būtų pagerinta jaunimo situacija, čia jaunim, nacionalinės jaunimo tarybos, jaunimo organizacijos turėtų prisidėti prie to. Tai pilietinė visuomenė taip pat turėtų būti įtraukta, kaip Suomijoje, pavyzdžiui, yra. Nes te, tik tada pastebima, kad e, išnaudojamas potencialas, kaip galėtų jaunimas įsitraukti į šią e, veiklą, būtent dalyvaudamas jaunimo organizacijose ir e, teikdamas savo e, pasiūlymus bei sprendimo būdus. Tai kitas dalykas tai yra e, stažuotės arba, arba gamybinis mokymasis turėtų būti įtraukti, įtraukti į e, jaunimo galimybių iniciatyvas. Taigi, mes kaip Europos jaunimo forumas e, kartu su su Generation Precare arba pilietinės visuomenės organizacijomis, mes skatiname kad būtų daugiau gamybinio mokymo stažuočio. Ir mes norime, kad tos stažuotės arba mokymas būtų e, kokybiškesni. Mes e, norėtume paraginti jūs visus pritarti irgi tam. Taip pat e, gegužės 16 dieną mes Europos parlamente su ponu Šulciu mes pateiksime ir savo iniciatyvas. Ačiū. Profsąjungų vardu Patrikė Šer generalinio sekretorijos pavaduotojas. Mm, ačiū pirmininkė, ačiū, kad suteikėte mums galimybę pasisakyti šiandien. Jaunimas tai mūsų ateitis Tai turėtų būti mūsų ateitis ir šiandien tai yra labiausiai pažeidžiama visuomenės grupė, ypač dėl krizės. Matome, kaip išaugo nedarbo lygis, o kaip neturi visiškai garantijų šį kartą ir sudėtingi tikrai labai padariniai, finansinis um, priklausomumas, ilgai jaunimas negali išsikelti iš tėvų namų, demografiniai, aišku, atitinkamai bus padariniai ir taip toliau. Aš sakyčiau, kad na, tą jaunimo iniciatyvą sutikome nevienareikšmiškai. Jūs sakėte, aišku, 30-40 milijardų tai nėra naujos lėšos ir uh, Jeigu galvojame apie visus veiksmus, pavyzdžiui, Graikija, ar galės bendra finansuoti ką nors rimto, kas bus daroma vardan jaunimo? Iš tikrųjų, tie pinigai tikrai sugrįš atgal į valstybės narės. Tai iš tikrųjų nėra labai rimta tai, kas čia yra siūloma, kokios lėšos, tos tie keli milijonai eurų. Galime kelti netgi klausimą, iš tikrųjų, ka, kaip tie uh, veiksmai bus paaiškinti valstybėms narėms, kaip jos sutiksios. Tai manau, kad tikrai ta tarpin, laiko tarp vidurio pataskaita parodys, kad reikia daugiau dirbti, reikia galvoti apie darbo rinkos struktūrinės reformas, kurios padėtų spręsti nedarbo problemą, reikia lankstesnių sąlygų. Reikia galvoti apie uh, tai, kad jaunimas, kuris gauna, na, tik pusiau atlyginimus neišsprendžia problemų. E, sprendimas turi būti priimtas, turi keliauti solidarumo tarp kartų keliu. Ir pavyzdžiui, ką taryba ir komisija siūlo, tai um, tos valstybės, kaip Graikija, tarkim, tik tai dar labiau grimsta į krizę ir, ir dar didesnės problemos yra dėl susirandant darbą, ypač kokybišką darbą. Reikia strategijos, kuri galvoti, galvotų ne vien tik tai apie augimą, bet ir apie užimtumą. Nes šiandien aišku, kad vien augimo neužtenka, nes tai nebūtinai garantuoja darbo vietas. Reikalinga reik, tokia biudžeto drausmė, kurie būtų reikalinga. Ir, pavyzdžiui, finansinių sandorių apmokestinimas, euroobligacijos, kiti sprendimai kokiu, ar duos rezultatų. Pavyzdžiui, tokios šalis kaip Vokietija, tarkim, kodėl jų eksportas 2010 metais išaugo 8 procentais, e, tai 7 procentus lėmė e, inovacijos, mokslo tyrimai, švietimas ir tik vienas procentas pakeitimai pramonėje. Taigi reikia galvoti apie mūsų ekonomikos konkurencingumą, reikia žiūrėti, e, kaip mes e, galim būti e, palyginti su Indija ar Kinija, tarkim, kokia yra mūsų situacija su atlyginimais. Uh, Pirminkė, man atrodo, kad e, reikėtų atsižvelgti į e, situaciją bendrą dėl krizės ir kaip mes atrodom palyginami su Kinė ir Indija. Europos profsąjungų konfederacija, aišku, remia jaunimo garantijas. Mes remiame jaunimo forumo pasiūlytą hartiją, visą tai, kas yra pasakyta dėl mokymo, profesinio mokymo, dėl galimybių tęsti mokslus. Yra pasirašytas sutarimas dėl darbo rinkos su pastraipa dėl jaunimo, Maksimas apie tai plačiau pakalbės, um, apie tai jau buvo užsimenta. Iš tikrųjų, kaip socialiniais partneris mes sugebėjome susitarti dėl. Um, socialinių partnerių darbo programos 12-14 metams. Uh, Ir čia vienas iš prioritetų yra kova su jaunimo užimtumu. Trišalėme socialinėme uh, trišalėje socialinėje taryboje bus pristatytas tas sutarimas ir mes labai tikimės, kad jau nuo birželio mėnesio bus pradėti darbai šioje srityje, nes socialiniai partneriai tikrai gali prisidėti prie šių procesų. Matėme įvairiose valstybėse, nes pavyzdžiui, Prancūzijoje, kur padedama jaunimui, kur yra tam tikri įsipareigojimai dėl būsto, dėl pavyzdžiui, um, stažuočių, dėl susitarimų registro, pavyzdžiui, kur yra numatyta, kiek gali būti, kokie gali būti terminai, kai ne, nesusiranda jaunimas darbo ir kiek gauna paramos ir taip toliau. Paskutinėme Atinų suvažiavime uh, jaunimui taip pat buvo suteikta galimybė jau e, balsuoti, taigi e, jaunimas yra pilnai traukiamas į Europos profsąjungų konfederacijos darbą. Jaunimas dalyvavo ir mūsų programą rengiant, ir mūsų socialinėje taryboje, vadovų taryboje dalyvavo, ir jaunimo iniciatyva čia yra labai svarbi. Mes kartu su jais vykdysime kampaniją. Vasario mėnesį jau buvo pradėta ta kampanija dėl užimtumo, socialinio teisingumo. Šioje kampanijoje mes ypač kalbėsime apie jaunimo sudėtingą situaciją, kuomet jie visiškai neturi jokių garantijų. Mes čia mm, derinsime klausimus su kitomis organizacijomis. E, Daniel Koch-Bendit e, gynė eurą Prancūzijoje ir sakė, jaunimas baigė universitetą mm, per Erasmus programą Čekijoje, Romoje ar Paryžyje, turės po savo studijų turės galimybę e, po savo studijų praėjus keliariems metams, e, pavyzdžiui, už e, ledus susimokėti tuo pačiu euru. Tai aš nežinau, čia tarsi viltis suteikiama Kažin, gal greičiau reikia kalbėti apie pasiaukojimą, darmas aukas ir, ir iš tikrųjų a, tai, ar yra tunelio gale ta šviesa, ar yra einama visiškai priešinga linkme. Eksper... Ačiū ir paskutinis pakvestas ekspertas, e, socialinių reikalų direktorius Maksim Serutį iš Europos pramonės ir darbų konfederacijos. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš irgi kalbėsiu angliškai. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kiek daug mm, Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga Business Europe e, daro, spre, ieškodama sprendimų jaunimo problemams darbo rinkoje išspręsti. Visų pirma, norėčiau priminti, kad kvalifikacijos klausimas – tampa vienu rimčiausių iššūkių Europos bendrovėms ir visame pasaulyje taip pat. Matome, kad vis daugiau pasaulyje e, iškyla talentų konkurencijos atveju ir tuo pat metu Europoje trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Tai yra susiję su vidinėmis priežasimis, pirmiausia, demografinė kaita, bet taip pat ir su tuo, kad mūsų švietimo sistema nėra suformuota taip, kad būtų E, prioritetai skirti to, tiems įgūdžiams, kurie yra labiausiai reikalingi bendrovėms ir darbo rinkai. Taigi galime kalbėti apie kvalifikacijos ir įgūdžių netitikimą. E, Europoje yra daugybė milijonų bedarbių. 2 milijonai e, darbo vietų yra neužimta. Jos egzistuoja, bet negalima jų užimti, nes tų darbo vietų keliamų reikalavimų netitinka bedarbiai. Skaičiai yra baisus, daugiau negu 5,5 milijonai jaunų žmonių šiandien yra bedarbiai. Viena turbūt tai yra rimčiausių problemų Europoje, tai yra ne tik socialinė problema. Ir e, matome, kad e, tai visuomeniai kainuoja maždaug 100 milijardų eurų per metus. Tai yra rimtas ekonominis iššūkis Europai. Mes prarandame visą kartą, prarandame inovacijų potencialą, prarandame rydienos konkurencingumą. Mūsų atlikta analizė rodo, kad padėtis yra nesubalansuota, todėl turime imtis konkrečių veiksmų. Pone pirmininkė, e, Business Europe organizacija kalba e, apie konkretesnės priemonės. Mes dirbame kaip e, krizinė organizacija, kuriame darbo grupės, ieškome ekspertų, kasdien su bendrovomis e, svarstome stažavimosi praktinės e, veiklos darbą, galvojame, kaip galime geriau suderinti poreikius su švietimo sistemomis. Mūsų darbo grupė dalyvavo daugelį susitikimų su suinteresuotomis pusėmis, parengėme daug, daug išvadų, parlamento nariai jas matė prieš šį posėdį. Turime visą eilę konkrečių rekomendacijų, ką galėtų padaryti ES ir ką gali padaryti valstybės narės, bei e, darbdavių organizacijos ir pačios bendrovės. E, labai padėtis skiriasi tarp valstybių narių. Jaunimo nedarbas yra labai aukštas tokiuose šalyse kaip Ispanija ir Graikija ir kai kuriuose kitose valstybėse, tačiau e, jis reikia pasakyti, kad vidurki viršyje daugelie šalių Europos komisija galėtų tikslius skaičius pateikti. Bet yra šalių, kur jaunimo nedarbo lygis yra labai mažas. Tai dažniausiai yra susiję e, Vokietijoje, Danijoje, Niderlanduose ir Šveicarijose su gerai funkcionuojančia mokymosi sistema e, mokymosi darbo vietoje sistema, nes paprastai bendrovės e, turi tam tikras mokymo, profesinio parengimo schemas ir taip jaunimui yra lengviau rasti darbo. Mes galime pasimokyti iš tokios patirties ir ją pamokas perkelti į kitas valstybės, ypač ten, kur nedarbo lygis labai didelis, kur sistemos yra pagrystos tik mokykla, o bendrovės neturi jokios patirties darbuotojams parengti Pirmiausia, galvoju apie tas bendrovės, kur sunkumai dabar iškyla. ES turi panaudoti savo finansinės priemonės. Jūs kalbėjote šiek tiek anksčiau apie struktūrinius fondus. Mes galvom apie Europos socialinį fondą, Erasmus visiems programą. Ir čia galėtų tam tikra dalis lėšų per kitą programavimo laikotarpį paskirta bendrovių mokymui. Tos valstybės, kuriuose nėra sukurta gera profesinė mokymo sistema ar da, mokymo darbo vietoje sistema, turėtų ji būti įdėkta. Kitas svarbus mūsų darbai išaiškėjęs e, faktas yra tas, kad daugelįje valstybių profesinis mokymas e, turi labai prastą reputaciją visuomenėje. Jaunimas nesirenka tokio uh, tokios išeities, nes e, dažnai jų pačių tėvai galvoja, kad profesinis mokymas nėra teisingiausias e, kelias į priekį jų vaikams. Tai galėtų pasikeisti, ES galėtų čia suvaidinti tam tikrą vaidmenį su valstybėmis narėmis, galėtų pradėti tam tikrą kampaniją, kad profesinio mokymosi įvaizdis pagerėtų. Ir uh, galime pasakyti, kad e, pra, praktinio mokymosi stažuočių įvaizdis turėtų pagerėti. Prieš baigdamas aš galėčiau sureaguoti tai, ką išgirdau, ypač e, ponė Morijon e, iš Generation Precare labai tokį ryštingą pareiškimą pasakė. Tai turbūt parodo, kokia dabar sunki yra jaunimo padėtis. Bet jei leisumėt, aš kaip verslo organizacijos atstovas, galiu pasakyti, kad Europa labiausiai kenčia nuo verslo įvaizdžio problemų, nuo įmonės įsteigimo e, vertinimo. Tai to, kaip e, iniciatyvus jaunimas yra vertinamas. Sprendimas nėra valstybės finansavimas. Sprendimas yra geriausios sąlygos investicijoms aukti ir kiekvienas asmuo individualiai turėtų būti atsakingas už savo ateitį ir mes turėtume skatinti visuomenę eiti tą kryptimį. Netiesa, kad Europoje nėra įmanomas e, ekonominis augimas, nes 40 ar 50 metų, pavyzdžiui, Prancūzijoje e, ekonomikos augimas e, patyrė mažėjimo tendenciją kai kuriuose valstybėse ir po tų mažėjimo tendencijų galima atkurti pasitikėjimo sąlygas, kad bendrovės ir atskiri asmenys kartu pasiektų geresnių ekonominių rezultatų. Būtų neteisinga manyti, kad be ekonomikos augimo mes nesugebėsime išlaikyti E, gyvenimo lygio. Galiu pasakyti, kad Business Europe yra labai glaudžiai susijusi su visomis Europos socialinėmis sistemomis, kurios yra pagrystos solidarumu, bet kurios priklauso nuo ekonomikos augimo. Dabar ekonomikos augimas mažėja, todėl mes pirmiausia turėtumėm atkurti e, augimo sąlygas. Ačiū. Ačiū, taigi išgirdome uh, labai svarbus pasisakymus, apie tai kaip visada trūksta laiko, todėl šiek tiek trumpinsim diskusiją, bet pirmiausia suteikiu žodį dviems pranešėjams dėl biudžeto 2012 ir 2013 metų. Labai dėkoju, kad jie vis dar tebėra čia. Ir turim suprasti, kad jų e, pasisakymai, jų paaiškinimai mums yra labai svarbus, kad mes aiškiau savo prioritetus apibrieštume. O paskui žodis Tony Turinen bus suteiktas, kuri Norėčiau paprašyti jūsų visų kalbėti trumpai ir aiškiai pasakykite, kaip Europos parlamentas turėtų reaguoti į šią Europos komisijos parengtą jaunimo galimybių iniciatyvą, kaip tai padarys įtaką biudžetui. E, gal aš chronologinė tvarka suteiksiu žodį biudžeto dabar rengėjams, ponė Balzanė, atsakinga už 12 metų biudžetą. Grazie, prezidenti. E, grazie a tutti kolegi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, būtent tiems kolegoms, kurie dalyvavo šiandienos klausimuose, nes šie klausimai yra labai svarbus. Čia aptariamas tikrai rimtas dalykas. Čia mes aptarėme ne tik tai komisijos pasiūlymą, kurį mes čia dabar ir aiškinamės, dėl jo diskutuojame. Tačiau mes kalbame ir apie biudžetą, kurį, biudžetą projektą, kurį pateiks komisija iki šio mėnesio pabaigos. Aš esu pranešėja biudžeto klausimo ir mes nuo pat pradžių bendrai siekiame spręsti šios klausimus, būtent biudžeto klausimą. Nu, mano ankstesnis pasiūlymas buvo teigiamai priimtas, dėl to aš tiesiu tą pačią dvasę. Ir mes nusprendėme biudžeto pagrindinio prioritetų iškelti užimtumą. Tai būtent užimtumas suderintas su mūsų pagrindiniais tikslais. Tai būtent 2020 m. Europos strategija. Mes kalbame ne tik tai apie jaunimo užimtumą. Būtent e, tokiu metu, kai e, e, demografiniai pokyčiai yra tokie, kad Europa vis sensta. Tačiau mes žiūrime ir į kitas problemas, į kitas šios problemos sritis susijusias apskritai su jaunimu, su uh, įvairiais socialiniais klausimais susijusiais su jaunimu. Tai būtent jaunimas turi turėti tam tikrą perspektyvą gauti darbą, tinkamai gyventi. Be to, Europa susiduria su atitinkamomis problemomis, su konkurencingumo, pavyzdžiui, mažėjimu pasaulyje. Ir žinoma, jaunimo nedarbas turi būti susijęs ir su apskritai nedarbu. Uh, Ir 2012 metų biudžete tai būtent tai bus numatytos atitinkamos praktinės priemonės, kurios ir spręs ši, šią problemą. Mes ne tik teoriškai sprendžiame šį klausimą, aptardami biudžetą, tačiau mes skirsime daugiau lėšų atitinkamoms programoms, kurios bus skirtos kovoti su nedarbu, bei e, kuriamis bus e, kūriamas darbo vietos. Mums pavyko e, po ilgų dėrybų, kurios truko ilgų metus, pasiekti, e, kad lėšų būtų e, daugiau skirta, pavyzdžiui, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi arba kitoms programoms, kurios susijusios su užimtumo skatinimu, ekonomikos atgaivinimu ir apskritai jaunimu. Tai ši programa apima beveik visus šios elementus, tai yra labai lanksti problema, ir e, e, jaunimo nedarbo e, klausimas sprendžiamas yra visapusiškai. Tai būtent, kad jaunimui būtų suteiktos mokymosi galimybės visą gyvenimą, kad Erasmus programai būtų skirta daugiau lėšų. Yra, žinoma, ir kitų sprendimų, kaip pavyzdžiui, mobilumo skatinimas. Suteikiamas jaunimui galimybės jau mokantis judėti E, kitose valstybėse narėse, e, ten ieškoti tinkamų darbo arba mokymosi galimybių. Ir e, čia mums sprendžiant šią problemą padės ne tik tai papildomos lėšos, bet ir lankščios ir tinkamos programos, bet ir, žinoma, pritarimas toms programoms. Tai būtent jos turi būti mūsų visų, mums visiems priimtinus. Mes, rengdami gairias biudžetui, mes iškeliame atitinkamus prioritetus ir juos aptarėme dabar su įvairiomis institucijomis. Tačiau bet kokiu atveju tos programos ir tas, tas finansavimas turėtų būti įgyvendintas. Nes turi būti užtikrinta, kad tos programos, nesvarbu, kad jos teoriškai egzistuoja, jos būtų praktiškai įgyvendinamos. Giovanni Levija dabar 2013 metų prioritetus išvardijo Žinoma, viena problema e, išlieka ta pati. Tai būtent, kad e, būtų mokėjimai ir toliau vykdomi. Ir mūsų pagrindinis klausimas yra, kad mes dėrėdamėsi dėl biudžeto prioritetus, e, kalbėtume apie skaičius, apie rezultatus, ir kad tie rezultatai būtų praktiškai pasiekiami. Ir mes e, e, norime iš tikrųjų e, ne tik tai priimti biudžeto projektą kvalifikuotą daugumą parlamente, bet jį ir įgyvendinti. Nes kitų atveju mūsų pastangos yra bevaisės, mes galime prašyti lėšų kiek norime, tačiau jeigu jos nebus e, tinkamai panaudotos, tai kokia prasme. Žinoma, ir bus finansavimas skiriamas įvairioms akcijoms, programoms. Be to, kartais netgi piknaudžiaujama lėšų perskirstimu. Labai svarbu yra, kad, žinoma, sukurti tokį lankstų biudžetą, kuris reaguotų į iššūkius, kurie atsitinka netikėtai. Tačiau vis dėlto kartais iš vienos biudžeto eilutės skubiai perkeliamos lėšos į kitą ir nebelieka lėšų atitinkamoms ar programoms ar veiksmams. Dabar Erasmus programos, mokymo programos, užimtumo programos yra prioritetinės ateinančiame biudžete. Ir mes, žinoma, E, turime įvertinti ir valstybių narių įsisavinimo, tai yra tų lėšų įsisavinimo galimybės. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Taigi mes tos mokėjimus galime nustatyti, tačiau ar valstybė narė iš tiesų turės tokių programų, kurios atitiks mūsų reikalavimus tam finansavimą. Pone Lavija. Ačiū. Jau buvo minėta ir kolegė Franceska Balzani jau atkreipė dėmesį į tai, kad parlamentas e, davė atitinkamą stimulą jaunimo klausimus iškelti į pirmą vietą, tai paversti mūsų prioritetu. Tai dabar krizės laikotarpiu, kai lėšų beveik nėra, tos lėšos turėtų būti optimaliai išnaudojamos. O tam reikia efektyvumo ir kokybės. Visų pirma, kokybiškai ir tikslingai turi būti panaudojamos lėšos. Todėl a, turi būti stiprinamas tokių programų e, e, finansavimas, kurios sukuria pridėtinę vertę Europai. O 2013 metais mes sudarėme su tinkamomis problemomis. A, tai būtent finansinės krizės pasiekmes, kurio, su kuriomis kurias kovoti ir mūsų vaikai, ir mūsų vaikų vaikai. Todėl mums reikia skatinti ekonomikos atsigavimą ir mažinti jaunimo nedarbą. Aš kaip e, žmogus atsakingas 2013 metų e, biudžeto sudarimą, aš e, galiu patvirtinti, kad mes kovosime už tai, kad būtų daugiau mokslinio tyrimų inovacijų, daugiau investicijų į, į mokymus ir darbo vietų kūrimą. Uh, Strasbūrė mes pritarėme e, gairiams 2012 e, metams ir ten buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad e, ypatingos pasangos turėtų būti taikomos didinant jaunimo užimtumą. Nes jaunimas tai yra mūsų pagrindinis išteklis, tai yra mūsų pagrindinis ginklas konkurencinėje kovoje su kitomis valstybėmis pasaulyje. Plenariniam posėdėje aš taip pat atkreipiu dėmesį į tai, kad e, statistiniai duomenys iš tikrųjų yra siaubingi. Jaunesni negu 24, 24 e, metų e, žmonės, jie yra įdarbinti tik 7,5 procentais. O dabar kai kuriuose valstybėse net 40 procentų jaunimo nedirba, kurie yra jaunesni negu 24 metų ir a, iš esmės balandžio 25 dieną bus pristatytos a, atitinkamos a, programos, kurios yra taikomos jaunimui įsidarbinant bei skatinant jaunimo užimtumą, jo verslumą ir skatinant jų mokymasi bei gamybinį mokymasi bei stažuotis, kad jie galėtų lengviau įsitraukti į darbo rinką. Taigi būtent Europos parlamentas 2013 metams nustatė šios tikslus ir jie turėtų būti įgyvendinti. Mūsų pagrindinis tikslas yra, žinoma, išeiti iš ekonominės krizės, tačiau tam priklauso ir kiti elementai. Todėl turi būti finansavimas e, skirtas e, ne tik toms problemoms spręsti, kurios yra 2013-2012 metais, bet ir vėliau e, palydimosioms priemonėms. Ir pranešime, um, kuris buvo priimtas Sūrė komitete, parlamentas pabrėžia, kad būtinas atitinkamas finansavimas mobilumui, mokymui, jaunimo programams e, finansuoti. Be to, jaunimas turėtų būti, bet to turi būti skatinamas jaunimo prisitaikymas prie darbo rinkos reikalavimų. Taigi, e, šita jaunimo galimybių iniciatyva ir e, kitos iniciatyvos turėtų būti pritaikytos prie 2020 metų Europos strategijos. Tai tam skirtos yra į mokymosi programos, į, į visą gyvenimą tinkam e, mokymosi programos, e, Erasmus programos, e, kaip ponė Balzanė sakė, ir kitos programos. Tai, tai yra tos programos, kurios nedaug kainuoja vienam pagalbos gavėjai teikiama nedidelė suma, tačiau jos yra labai naudingos. Ir jos turės atsispindėti kitoje daugiametinėje finansinėje programoje. Be to, Europos parlamentas turėtų būti e, skirtas, e, Europos parlamentas turėtų nustatyti tokį kursą, kuris skatintų jaunimo integraciją į, arba reintegraciją į darbo rinką. Mes negalime jaunimo integruoti. Mes turime daugiau dėmesio skirti jaunimui ir jo įdarbinimui. Labai ačiū už e, tokį biudžetinės perspektyvos pristatymą. O dabar žodis mūsų pranešėjai šią temą dėl jaunimo galimybių iniciatyvos. The... Pone Turnen, labai ačiū, dėkoju svečiams, kalbėtojams, dėkoju komisijai už tai, kad šis klausimas buvo iškeltas ir ši iniciatyva sureikšminta. Jaunimo užimtumas ne tik šiam komitetui rūpi. Daugelis žmonių Europoje ši problema aktuali jau daugelį metų. Bet e, tik sausio mėnesį šis klausimas tapo Europos politinių diskusijų centru. Taigi dabar dėmesio pakanka, reikia panaudoti susidariusi pagreitį, kad e, tas dėmesys virstų pinigais ir veiksmais. To pasiekti dar nepavyko. Turiu kalbėti atvirai, jaunimo galimybių iniciatyvos mastą vertinant, galėtume, mano nuomonė, eiti dar toliau. Akivaizdu, kad ES visko išstaisyti negali. Valstybėms narėms irgi tenka nemaža atsakomybė, bet ir mes galėtume daugiau nuveikti, nes iš tiesų veiksmai netitinka problemos masto. Man tai atrodo dalykas, kurį būtina suprasti. Atrodo, kad realybė aplenkė jaunimo galimybių iniciatyvą ir Europos taryba sausio mėnesį ją iškėlė, bet jaunimo nedarbo skaičiai auga. Praėjusį mėnesį gavom statistiką, matome, kad skaičiai yra didesni. Visoje Europoje jaunimas tampa vis labiau e, nepasitikintis Europą, ir politika bendrai jaunimas patiria tam tikrą spaudimą, todėl turime e, labai rimtai šias problemas vertinti. Keturis dalykus įvardinsiu labai greitai. Pirmiausia, visi esantys šioje salėje rūpinasi jaunimo nedarbu ir mes kartu privalome aptarnėti ekonomikos politiką. Generaliniai direktoratai komisijoje turi šnekėtis su savo kolegomis Ekofinė ar kitose generaliniuose direktoratuose, kad aptartume ekonomikos politiką. Nemelima kalbėti tik apie tiekimo pusę, reikia, kad ir paklausos pusė išjudėtų, kad būtų kuriamas darbo vietos. E, šios kartos galimybės, jaunimo galimybės priklauso nuo ekonominės politikos. Viskas susiveda į ją. Ta privalome suprasti ir turime šiame komitete kuo daugiau kalbėti apie ekonomikas politikos kūrimą, politikos, kuri būtų naudinga žmonėms ir darbo vietų kūrimui. Ne po 10 ar 5 metų, o dabar, šiemet. Antras dalykas. Jaunimo garantijos Ačiū komisijai, kad buvo atkreiptas dėmesys į mūsų komiteto ir mano pranešimo e, elementą, kuriame pasakyta, kad reikia jaunimui darbo garantijų. Tai yra labai veiksminga priemonė. Abi institucijos turi dar didesnį spaudimą daryti tarybai, e, užimtumo ministrams ir valstybių vadovams. Sausio mėnesį pozicijos šiek tiek buvo išjudintos Ir tada ministrai pasakė, kad gerai, pasirūpinsim, kad mokyklas baigę jaunimuoliai nebūtų bedarbiais ilgiau kaip kelis mėnesius. Išvadose tai buvo rašta. Bet ką daryti su tais, kurie jau neturi darbo? Galvojame tarsi apie ateitį, kurie dabar baigs mokyklą, o ką daryti su tais penkiais su pusė milijono jaunuolių, kurie jau neturi darbo. Taigi reikia naujos kampanijos. Visi nori agituoti už garantijas jaunimui. Aš manau, kad reikia sutelkti jėgas. Trečias dalykas. Savo mano pranešime apie tai nėra kalbama, bet aš vis tiek norėčiau paminėti, kad reikėtų diskusijose iškelti šį elementą. Šiandien galingiausia veikimo priemonė yra nauja politinė ekonominė sistema ir naujos ekonominės programos, tokios kaip Europos semestras. Todėl juose jaunimui turi būti skiriama pakankamai dėmesio, ypač jaunimo nedarbui. Todėl privalome kalbėti apie Europą 2020 strategiją ir joje keliama tiesioginį jaunimo nedarbo e, mažinimo tikslą. Ir valstybės narės turėtų kiekvienais metais parengti aiškę programą jaunimo užimtumui gerinti. Ir tolesnis dalykas - hartija stažuotėms ar kokybiškojim praktiniam mokymusi. Aš sutinku su Generation Preker atstovė, kuris sakė, kad jaunimas tampa e, darbo jėga be teisų, kuria yra piknaudžiaujama, kuria yra išnaudojama. Aš nemanau, kad stažuotės yra kenksmingas dalykas. Jos yra nepaprastai naudingos, bet jas reikia reguliuoti. E, privalome kovoti ir įkalbėti komisiją, kad nebeužtenka darbinio dokumento. Kita mėnesį jau reikia prašyti, kad būtų parengtos tarybos išvados, komisijos komunikatas ar kas tik nori, nes šis klausimas labai skubus. Galbūt pirmiausia, jeigu būna parengtas darbinis dokumentas, bet paskui reikia kažko konkretesnio. Ir apibendrinama galiu pasakyti, kad padarytas geras darbas, bet jo dar nepakanka, toli gražu nepakanka. Reikia daugiau iniciatyvų, jas reikia įgyvendinti ir finansuoti arba susijęti su um, tuo, apie ką kalbėjo biudžeto pranešėjai. Aš turėčiau klausimą biudžeto pranešėjams, nežinau, ar turėsit galimybę atsakyti. Pone Lavija, kaip jūs, kiek jūs galite padidinti biudžetą? jūsų nuomonė skirta jaunimui? Aš žinau, kad e, pinigai ateina iš skirtingų kategorijų, skirtingų fondų ir panašiai, bet ar jūs esate išsikėlę kokį tikslą bendrai surinkti tam tikrą sumą pinigų jaunimui? Ir kokia ta suma būtų? Labai norėčiau jūs paremti tame siekyje. Ir komisijai turiu klausimą, jeigu turės galimybę atsakyti tos darbo grupės, apie kurias jūs kalbėjote, jos bando perpaskirstyti fondus. Man labai patinka, kad taip aktyviai fondai yra vertinami. Man pati koncepcija tai patinka. Bet e, iš kur tos pinigus paimsit? Nes tai nėra nauji pinigai, jie ateis iš kažkur kitur. Antras dalykas. Ar bus sukurtos politikos rekomendacijos darbo grupėse? Nes e, tai būtų labai įdomu ir galbūt jūs galėtumėte sakyti, kuria kryptimi jos eis tiek dabar. Ačiū. Pone Gutierrez Piedro, paskui pone Andželylį. Gracias, presidenta. Yo es que yo, yo no soy tan optimista ni siquiera con, con los planteamientos que. Ačiū, panė pirmininkė, aš nežinau net. Ką pasakyti, čia man nekelia pasitikėjimo komisijos pasisakymai. E, mes jau pakankamai ilgai kalbame apie jaunimo įsidarbinio galimybės. Ir e, galbūt jau matosi kažkokie konkretūs rezultatai. Tačiau trūksta ryšto ir, ir per daug bendro pobūdžio buvo komisijos iniciatyvos. Jos yra neskaidrios. Mes truputį per vėlai sprendžiame šią problemą, nes mes pastaruoju metu jau kalbėjome apie jaunimo nedarbo problemą. Uh, Ir pirmoji priemonė, sprendžiant šią problemą, turėtų būti tokia, kad e, tam tikrose e, valstybėse e, narėse ši problema jau turėjo būti skubiai sprendžiama, nes dabar susidarė ten katastrofiška situacija. Mes Europos parlamente bandome sukurti atitinkamą strategiją, tačiau ši strategija jau yra kuriama per vėlai. Reikia palaipsniui bandyti spręsti ekonominės problemos pasiekmių problemą, nes krize nuolat didina jaunimo nedarbo problemą. Nes, kaip matome, iš statistinių duomenų jaunimo nedarbas yra daug didesnis negu apskritai nedarbas. Ir kasmet darbo sąlygos jaunimui tampa vis prastesnės. Vadinasi, jiems mokamas nedidelis atlyginimas, jie įdarbinami laikinai, tai yra daugiau struktūrinis klausimas. Ir e, man rūpė tokios tokie klausimai. Tai, tai būtent verslumas turi būti skatinamas e, e, jaunimo, tačiau iš esmės niekada nesprendžiamas klausimas jų darbo vietų arba, darb, arba įdarbinimo kokybės klausimas. Taigi, komisijos nariai jau sakė, kad e, daug e, jaunų žmonių nebaigia mokslo, e, negyja atitinkamos kvalifikacijos, žinoma, tai aišku. Tačiau yra kita problema. Įėjimas į darbo rinką. Taigi, kokiamis sąlygomis patenka e, jaunimas į darbo rinką? Taigi, e, e, kokios socialinės sąlygos jiems yra taikomos tuo metu? Galbūt čia socialiniai fondai turėtų imtis atinkamų priemonių, kad būtų įtraukti jauni žmonės į darbo uh, E, rinką. Tačiau jaunimas neturėtų pasitenkinti bet kokiomis, netgi prašiausiamis darbo vietomis. Turi būti jos atitinkamos, pritaikytos e, darbo vietos. E, iš esmės, dabar jaunimas, jeigu jis įsidarbina, tai jis ima bet kokį darbą ir turi kartais atsisakyti savo socialinių teisių. Todėl skatinamos turi būti ne bet kokios ir ne visokios įdarbinimo priemonės, o tinkamos. Komisija e, su ekspertais apsilankė kai kuriuose valstybėse narėse, tačiau aš nežinau, kas buvo aptarta su valstybėmis narėmis. E, šitie pokalbiai buvo slapti, jie nebuvo neskaidrus. Ir kaip ir kolegė e, Turnin, aš norėčiau sužinoti, kas vyksta tose valstybėse narėse. Kaip sprendžiamas ten yra jaunimo problemos. Uh, ir e, taryba teikia rekomendacijas e, valstybėms narėms, kuriuose yra didelis jaunimo nedarbas, ten skatinama e, restruktūrizuoti arba reformuoti darbo rinką. Žinoma, tos reformos gerai, tačiau tik tai ekonomikos atsigavimas galės sukurti naujų darbo vietų ir galimybių atgaivinti ekonomiką. Taigi būtent pagrindinis klausimas yra, e, kaip patenka jaunimas į darbo rinką, kokiamis sąlygomis ir kokiamis sąlygomis pasitraukia iš darbo rinkos arba netenka to darbo vietos. Taigi e, čia tokiu atveju reikėtų e, ir kalbėtis su komisija apie šią sritį. Galbūt čia galima e, tam tikrus politinius e, rodiklius arba politinės priemonės taikyti, sakykime, taikyti atitinkamą stipendijų sistemą, mokymo sistemą. Tačiau, e, bet kokiu atveju, kaip ir mm, Generacion Prekier atstovė pasakė, reikia daugiau imtis priemonių šioje srityje, kad būtų daugiau galimybių suteikta jaunimui mokytis, kad būtų gerinamas šitas, šita mokym, mokymasis, jo kokybė, gamybinis mokymasis, stažuotės. Tai ir e, praktinis mokymasis e, turėtų būti skatinamas, tai yra pirmas žingsnis į darbo rinką. Nes e, kartais, sakykime, ir toje praktikoje jaunimas susiduria su netinkamomis darbo sąlygomis arba yra tiesiog išnaudojami. Reikia ir tai atkreipti dėmesį. Yra tam tikri kriterijai, kuriuos reikia įvykdyti, kad, sakykime, kad jaunimas e, įgautų tam tikras socialinės teisės, kad galėtų būti e, taikomas jiems sveikatos draudimas arba jie įgytų teisę į pensiją. Mes norime, kad e, jaunimas prisidėtų, žinoma, prie savo įdarbinimo sąlygų gerinimo, tačiau nelabai tai įmanoma. Pane Andželilį, panas Serkas ir labai prašysiu trumpai kalbėti, kadangi dar svečiam norėsiu suteikti žodžio laiko trūksta, ponė Želylė. Grazie Presidente, soprattutto per l'impegno suo in Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už jūsų ir viso komiteto e, didžiulį dėmesį šiam klausimui komitetas sparčiai sureagavo ir parengė žodinį klausimą komisijai. Iš karto po to, kai tik sausio 30 dieną taryba e, paskelbė savo prašymą komisijai paaiškinti, kaip ketinama perprogramuoti uh, Mm, puikiai žinomus 3 milijardus eurų, kurie nepanaudoti. Iš tų 82 milijardų, kurie būtų numatyti jaunimui. Ir mm, turime pasirūpinti tuo, kad būtų išlaikytos mūsų lyderio pozicijos, priimant sprendimus parlamentas turi dirbti kartu su komisija, aišku, bet lygiai taip pat svarbu atidžiai stebėti tai, kas vyksta taryboje, valstybėse narėse. Aš čia ypač galvočiau apie tą darbo grupę, kuri dirba aštuonios valstybės narės su aukščiausiu nedarbu jaunimo tarpe. Taip pat labai įdomu stebėti ir kas vyksta Falostalo e, diskusijose tarp kitų septynių valstybių narių. Lygiai taip pat svarbu yra į visus šios procesus įtraukti verslo įvairias asociacijas, darbdavius. Mums reikia mm, tokio mechanizmo, kur būtų galima išgirsti jų poziciją, bet lygiai taip pat e, ir jaunimo balsą, kad būtų galima išgirsti, jaunimo organizacijos turi būti visiškai trauktos į šios procesus. Aš noriu paklausti komisijos, e, jie minėjo konsultacijas, tai aš taip ir nesupratau, ar tos konsultacijos dar vyksta, ar jos jau yra pasibaigusios. Ačiū. Komisija turės galimybę jums atsakyti. Dabar panas Erkas, to, Tomas man. Bueno, primero saludar a todos, pero... Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti mūsų šio ryto posėdžio svečius. Negalėsiu užduoti klausimų visiems jiems, tai tik sutelksiu dėmesį komisiją ir užduosiu du klausimus ir paaiškinsiu, kodėl būtent tokius klausimus keliu. Mano frakcija, socialistų frakcija, nori žinoti, kas vyksta tose aštuoniuose ir tose septyniuose valstybėse narėse, ką davė vizitai, kas buvo aptarta. Aš norėčiau, kad visa ta informacija būtų pateikta raštu. Mes tikrai nenorime čia kokių dalinių priemonių, bet to parlamentas nori visa, visa gale dalyvauti tuose procesuose. Tai nėra techniniai dalykai, tai yra politiniai procesai ir mes norime būti įtraukti šios procesus uh, nu, nuo pat pradžių visur. Taigi noriu paprašyti Jūsų informacijos, su kuo jau buvo kalbėtasi tose valstybės analise, kas buvo aptarta tose diskusijose. Aš įsivaizduoju, kad dėl kiekvienos valstybės po to buvo parengtas dokumentas ir parlamentas turi teisę viską žinoti. Mes turime teisę žinoti, kokius patarimus Jūs davėte kokioms valstybėms. Toliau, ar komisija ketina parodyti pakankamai lankstumo ir pakeisti savo mąstymą, atsižvelgdama į tai, kas buvo padaryta, ar čia tik tai kažkokie kos, kosmetiniai pakeitimai planuojami. Noriu paklausti, aišku, kas daroma verslo pasaulyje ir kas daroma realiam pasaulyje. Komisija sako, kad eina kalba apie 7-8 milijonus žmonių, kurie neturi darbo, kurie nestudijuoja. Ir taip pat komisija sako, kad 3 milijonai buvo skirti atlikti tyrimui, 4 milijonai buvo skirti smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Tai gal reikėjo tiesiog jaunimui išdalinti po eurą. Uh, tai galbūt tos priemonės neduoda rezultato. Girdėjome, vyksta dialogas, po to bus padarytos kažkokios išvados, rekomendacijos, bus kažkokios parengiamosios priemonės, jūs pateiksite savo rekomendacijas dėl tolesnio darbo. 3 milijonai eurų numatyti, pavyzdžiui, padėti jaunimui, kurie norėtų tapti verslininkais. Man atrodo, milijonai europiečių galvoja, kad tai tik tai tušti žodžiai, e, kuriais švaistomasi tragedijos akivaizdoje. T tai yra labai rimtas e, plaučių uždegimo atvejs iš tikrųjų ir mes kažkokiomis rekomendacijomis tokio atvejo neišgydysime, reikia rimtesnių priemonių. Tačiau kol kas žmonėms tiesiog neleidžiama dalyvauti, e, prisidėti prie visų procesų, e, visur viskas tik tai karpama ir varžoma. Taigi aš norėčiau aiškesnių atsakymų iš komisijos. Merci, madame la prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Äh, aš galėčiau pritarti Alessandrui. Mes turėtume pasirūpinti, kad mes e, nekurtume naujų pavadinimų, bet žiūrėtume, koks yra turinys. Taigi būtent jaunimo galimybių iniciatyva kągi tai reikštų, jeigu mes šitą santrumpą apkeistume kelias raidės, tai atsirastų naujas žodis joy, tai yra džiaugsmas. To ir turime siekti. Taigi, e, gal e, ekspertai atsakytų man, gal raštu, nes laikas jau baigėsi. Taigi dabar, e, kalbant apie E, tam tikrą finansavimą. Sakykime, e, jaunimo nedarbo, e, nedarbo skirtas finansavimas, tai šiai problemai spręsti, tai yra ilgalaikiui mokymusi skirtas finansavimas. Aš manau, kad iš tiesų čia mes truputį jau susipainėjame. Taigi, kokios priemonės yra konkrečios ir kokios konkrečios lėšos yra skirtos joms. Tai turėtų būti aišku. Pane Turan jau, jau kalbėjo iš esmės apie tam tikras garantijas skirtas jaunimui. Taigi, kaip mes galėtume pasiekti, kad tos garantijos būtų iš tikrųjų gyvendinamos, kad tai nebūtų tik tai gražų žodžiai. Kur yra pasakyta, kur yra konkrečiai pasiekta, kad žmonėms, kurie nepabaigė savo mokyklos, po keturių mėnesių bus suteikta galimybė pabaigti mokyklą, įgyti kvalifikaciją arba tam, tikri, tam tikrą uh, uh, darbą atlikti. Taigi, E, Europos jaunimo forumo atstovas, e, aš su juo puikiai bedarbiauju, e, kalbėjo mm, apie tai, kad, sakykime, tos lėšos savaime nėra pats svarbiausias dalykas, tačiau svarbiausia yra veiksmingai panaudoti tas lėšas. Pavyzdžiui, valstybės narėse ar yra remiamos kokios nors programos, kad būtų sumažėtų žmonių nebaigiančių mokyklą. Tai būtent, kad tos programos padėtų integruotis tiems jauniems žmonėms, kad jie nesijaustų vieniši ir apleisti. Tai būtent čia turėtų būti e, skirta ir parama kažkokia, bet kokiu būdu, e, sakykime, e, šeimoms, jaunimui arba mokymo institucijoms. Kad būtent būtų aiškus signalas, kad jaunimas yra reikalingas, nesvarbu, kad dabar patiria sunkumus, bet jis bus tikrai reikalingas ir mes tengiamės dėl jo. E, Galbūt jūs galėtumėt raštu pateikti man atsakymus, jeigu nespėsite atsakyti. Tačiau e, iš esmės man labai svarbu, kad mes pasiektume rezultatų ir kad tie rezultatai būtų matomi, o ne tik švaistytumėmės teoriniais pažadais. Mm, labai ačiū. Aš tik du dalykus norėčiau pasakyti. Norėčiau, kad svečiai nors po porą minučių paskui galėtų pasikalbėti. Pakalbėti. Pirmiausia, manau, kad šiandien po pietų dar bus galimybė pakalbėti tą temą, kai sutiksime su Trojka. Mes galėsime jos pateikti daug klausimų. Strateginių Europos Sąjungos komisijos strategijos e, požiūrių ir tarybos daugumos požiūrių e, galima išvelgti dvigubą klaidą. Pirmiausia, ekonomikos augimas yra aptariamas taip, tarsi nieko nebūtų atsitikę. Jūs, e, e, ponė, kalbėjote apie augimo skaičius ir jų mažėjimą jau ilgą laiko tarpą, bet mes kalbam apie pastarąjį laikotarpį. Kinijos skaičiai yra visiškai kitokie. Mes e, e turim siekti galbūt tokio augimo tempo kaip Kinija, bet e, jeigu mes to negalime padaryti, tai mes tiesiog sukūrėme galimybę e, lengvai turime sukurti galimybę bendrovėms e, prieiti prie lengvų investavimo sąlygų, nes kitaip jos išsikraustys. Ir Lisabonos pagrindinis tikslas, devintajame Lisabonos sutarties straipsnė yra parašyta. E, ir tą straipsnį reikia visą laiką paminėti, e, kad mes privalome optimaliai išnaudoti ES politinės priemonės ir įrankius, užimtumui ir socialiniai politikai. Taip niekada nėra daroma. Sutarties e, projekto pirmajame straipsnė, dėl kurio bus deramas iš naujo, ekonomikos augimas yra vertinamas kaip visų biudžetinės drausmės ir struktūrinių reformų suma ir tai nėra tikra užimtumo politika, net nenusipelno politikos pavadinimo. Ir tai negali išplaukti iš ekonomikos augimo ir stabilumo pakto rezultatų suvedimo. Net tarpiniu laikotarpiu, pastaruoju laikotarpiu matėme, kad e, buvo užfiksuotas tam tikras augimo skaičius. Sakoma, kad net užimtumas 2 procentais padidėjo. Europos komisija sako, kad e, po 10 metų uh, ekonomika auks 2 procentais. Tai ar galit pasakyti, kaip mes galim sukurti jaunas darbo vietas žmonėms, jeigu ekonomikos augimas net nesiekia 2 procentų dabar, net ir turint 2 procentus. E, anksčiau jau esame matę, kad nepakanka to darbo vietom sukurti. Kitas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Jeigu pažvelgtumėt į ES e, pagrindinius pralaimėjimus, tai yra tai, e, kaip mes, e, tai, tai išaiškėtų mūsų inovacijų uh, srities neveiklumas. Čia mes e, pralaimime Kinijai. Koks yra geriausias garantas sukurti inovacijų strategiją taip, kad jaunimas gautų darbo? Neseniai dirbs inovacijų strategijose, strategijas įgyvent, jaunimas turės dirbti. E, tai yra esminis suvokimas, bet dabar aš e, matau, kad yra daug šnekama, bet e, kai nėra tvirtų sąlygų, yra e, veikti, yra sukuriama daugybė blogų sprendimų ir negerų idėjų. Ar pranešiai dėl biudžeto dar norėtų pasakyti, prašau kalbėti labai trumpai, 30 sekundžių. In 30 sekundį, ci scusiamo perché. Aš atsiprašau, bet per 30 sekundžių E, atsakyti bus nelengva, bet po pusės minutės aš ir pats jau turėsiu išeiti kartu su uh, savo kolege, nes turim susitikti su Italijos ministru. Galiu poniai Turunen atsakyti. Jis klausė, kokių resursų turime konkrečioms programoms jaunimui remti ir jų užimtumui didinti. Aišku, pirmiausia, balandžio 21 dieną pamatysim, kokį pasiūlymą pateiks komisija ir kaip e, tai galės įtakoti bendrąją bazę. Turime įvertinti biudžeto įlučių e, panaudojimo mastus. Akivaizdu, kad tame pasiūlyme turėsime vardinti savo prioritus, kaip buvo praėjusiais metais ir dar anksčiau. Mes komisijos biudžeto projektą esame perležengę, per pralenkę E, dažnai, skaitant ir tokius dalykus kaip e, mokymasis visą gyvenimą, Erasmus, MVI programos, čia biudžetą mes tengiamės padidinti ir mums pavyko tai padaryti ir mes tenksimės čia sutelkti jėgas ir šiais metais, kad e, būtų rasta maksimaliai resursų toms programoms, kurios yra mūsų biudžeto prioritetai. Alo. Beveik 30 sekundžių. O dabar žodis mūsų pakviestiniams svečiams. Nuo antro galo dabar pradėsim. Ir pirmiausia, žodis ponui Seruti. Ačiū, ponė pirmininkė, trumpai kalbėsiu, sureaguosiu į tai, kas buvo pasakyta. Noriu pasakyti, kad e, anot mūsų jaunimos e, tampa pirmosiomis griežtos darbo rinkos Europoje aukomis. Ir šiuo požiūriu labai svarbu suvokti, kad e, Europos ligmuo Europa susideda iš skirtingų darbo rinkų, skirtingų darbo rinkos institucijų. Papildydami dokumentą jaunimo galimybių e, skūrimo dokumentą, mes e, stengiamės e, sukurti tokias pavyzdinės darbo sutartis, kurios skatintų darbdavius įdarbinti kuo daugiau jaunimo. Aš sutinku ka, su tuo, ką e, sakė kolegos E, ypač kolega Patrikį Čertį sakė, kad jaunimas yra būtinas e, ekonomikos augimui užtikrinti inovacijos, e, moksliniai tyrimai, naujovių kūrimas, visa tai yra jaunimo rankose, lygiai taip pat ir galimybės patekti į naujas rinkas. Tačiau be to, manau, kad užtikrintume solidarumą tarp kartų. Tai buvo paminėta kaip vienas iš tikslų ir manau, kad tai yra labai geras tikslas. Turime visais lygmenimis suprasti, kad socialinės sistemos turi būti pritaikytos ekonominiams ir socialiniams pokyčiams. Tie pokyčiai dabar vyksta ir vienintelis būdas e, mūsų sistemas subalansuoti ir padaryti tvarias yra E, subalansuoti turimas sistemas. Todėl dabar labai svarbi yra diskusija dėl restruktūrizavimo. Greit mes pateiksim savo poziciją. Manau, kad viskas, e, visur pokyčiai prasideda ir mes rasim sprendimų. Nu, Keturiem svečiams noriu pasakyti, kad e, būtų gerai, kad parengtumėt savo pozicijas dėl komisijos iniciatyvos kurios balsų ir parlamentas uh, konkrečiai kažką labai norėtumėt pakomentuoti, kažką norėtumėt e, pakoreguoti komisijos pasiūlyme, tai e, mes melai lauksime jūsų pozicijų. Aišku, nebūtinai e, tik tai rašyti kažką, tai perkopijuojant savo pasisakymus, bet jeigu kažką dar norėtumėt pridurti po savo pasisakymų, lauksime. Čia pirmininkė, Pasaulio ekonomikos forumas Davos e, klasifikuoja valstybės pagal jų konkurencingumą, o ne mūsų konfederacija. Ir čia ne Bangladešas ar Kinija yra konkurencingiausios, o šiaurės šalis, kur aukščiausi atlyginimai, kur profsąjungų e, vaidmuo stipriausias ir taip toliau. E, taigi labai svarbu yra finansų lankstumas, o ne tokie dalykai. Dabar e, palyginti Europą ir Ameriką e, situacija yra aiški. Toliau dėl jaunimo situacijos ir e, strategijos 2020 metams reikia konkretesnių priemonių. Tvirtas dalykas, aišku, su parlamentu turi būti tariamasi, bet socialiniai partneriai kiekvienoje valstybėje kiekvienoje valstybėje narėje, kaip ir jaunimas, turi būti aiškiai informuojami apie numatomas priemonės ir, aišku, institucijos turėtų tai padaryti. Mm. Kiekvienoje valstybėje narėje ir galiausiai pirmininkė kartu su mm, mūsų konfederacijos jaunimo komitetu be abejo mes parengsime savo pasiūlymus dėl to, ką jūs ir minėjote. Thank you very much. Um, I just want to reiterate some of. Ačiū, norėčiau tik pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta, kas mums yra svarbiausi dalykai. Tai, kad uh, užimtumo klausimų neišspręsime, jeigu nespręsime visų uh, vystimosi klausimų, viską reikia spręsti integruotai. Toliau jaunimui skirtos garantijos turi būti skirtos visam jaunimui. Taigi labai gerai, kad šis komitetas ėmėsi to klausimu, kad nori, kad būtų daug tvirtesnis e, pasiūlymas, e, kokį teikia komisija. Dabar kaip derinti socialinės apsaugos sistemas ES Manau, kad tai yra puikia e, proga pakoordinuoti, paderinti ir jaunimui skirtas užimtumo politikos priemonės. Ir labai svarbu, kad jaunimui būtų pasiūlytas kažkoks tai naujas variantas, naujos priemonės, ne tik tai kažkoks tai uh, lėšų, kurios jau yra numatytos perprogramavimo, kažkoks tai instrumentas. Uh, mes norime, kad būtų kažkas naujo iš esmės pasiūlyta jaunimui. Nes jeigu tai yra politinis prioritetas Europai, mes galvojame, kad reikia diametraliai priešingos krypties, reikia visiškai naujo pasiūlymo, kuris eitų visiškai nauja kryptimi ir kur tikrai Europos raida būtų paremta būtent tokiais pasiūlymais ateičiai. Florence Marion, trumpai gal sureaguotumėt e, apie tai, ką ir kiti sakė, ką komisija siūlo dėl, e, dėl jaunimo. Dvi minutės. Euh, ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est justement la, la création d'un revenu minimum. Labai svarbu, aišku, yra minimalios pajamos, pavyzdžiui, europinių lygmenių, kad būtų derinamas tas lausimas, ta, nes e, matome, kad ES valstybės narėse yra labai skirtingi tie lygiai, yra netgi valstybių, kur iš viso nėra e, minimalaus pajamų lygio nustatyto ir labai svarbu, aišku, jaunimui, kuris e, neturi galimybės tęsti mokslo, neturi galimybės rasti darbo, kad būtų vis tik tai garantuotos tos minimalios pajamos kolektyviniai veiksmai, kaip matome, darosi vis stipresni, ryškesni, matome, kad yra būriamasi tikrai organizacijas, yra išreiškiamas protestas o, kolektyviai vis dažniau, tą mes matome akivaizdžiai visi iš konkrečių pavyzdžių, taigi iš apačios yra tas judėjimas stiprėjantis, yra pasipriešinimas stiprėjantis. Uh, val, valdžiai, valstybių valdžiai, tai matoma visose ES valstybės analise. Taigi labai svarbu, kad Europa suprastų tai, jog visuomenė jau kolektyviai suvokia situaciją ir kolektyviai organizuojasi reikšti savo mm, poziciją, tai yra ta reali demokratija. Uh, ir kelia realius klausimus dėl viso ekonomikos valdymo, dėl visos ekonominės sistemos, taigi čia mm, visą tai turi atsispindėti politikos formavimo pasikeitimuose, nes jaunimas puikiai supranta, kokia yra situacija ir mm, noriu padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mus čia išsakyti jaunimo poziciją, manau, kad tai yra labai svarbu, nes labai svarbu jaunimui suteikti dinamiškumą visą, kad mm, jie galėtų savo savo pozicijas išsakyti ir kad galėtų tikrai turėti tam tikras garantijas, kad e, jaunimas, kuris tiesiog iš esmės atsiduria gatvėje, kad turėtų kažkokią perspektyvą ateičiai. Pirmininkė, ačiū. Jūs, aiškiai, žinote, e, kokia yra situacija. Aš manau, kad uh, um, pavyzdžiui, kaip moteris, aš galvoju, jog geriausias būdas moteriams ginti savo teises tai yra pačiom imtis šių reikalų. Taigi aš manau, kad ir čia tas pats, ta pačia dvasia reikėtų dirbti, jaunimas turi imtis spręsti savo uh, reikalus. Gal komisija dar norėtų porą minučių, užtikrinant e, lygias galimybės visiems pasisakyti. Ačiū pirmininkė, labai dosniai mums suteikėte laiko telegrafiškai galvojant apie ypač ponios Turonė e, pristatytus prioritetus. Gal savo pirminėme pasisakymė ne, ne visai aiškiai pasakiau, globaliai vertinant apie užimtumo ir socialinę politiką, aišku, kad ta, tie klausimai yra visos plačios darbo tverkės neatskiriamos dalis, e, elementai atitinkami ir aš jau sakiau, kad balandžio mėnesį mes visą tą bendrą paketą, labai platų klausimų paketą pristatysime ir, ir jums. Ir manau, kad čia gal reikėtų galvoti, kaip kad jau ir buvo sakyta, kad jeigu kalbame apie kažkokias tikslinės grupės, tai nereiktų kažkokios išskirti um, vien tik tai specifinių grupių, pavyzdžiui, gerai, jeigu galvojame apie jaunimo, kaip tada vyresnio amžiaus žmonės, kaip tada, pavyzdžiui, moterų situacija ar taip toliau, yra daug tų įvairių grupių, viską reikia matyti globaliame vaizde ir reikia tą politiką globaliai formuoti. Ir taip pat komisijos yra paskelbta, kad mūsų iniciatyvos į įvertinimo rezultatai bus aiškiai tvirtinti Europos semestre ir jeigu, pavyzdžiui, tokie aiškiai matomi rezultatai, kaip kad rekomendacijos, kurios bus skirtos rekome... valstybėms narėms, irgi bus um, atitinkamai įdėtif... į, į, įtrauktos į bendrą kovą uh, su uh, su nedarbu, ypač jaunimo darbė ir bus skirtos tos rekomendacijos konkrečiai valstybėms narėms. Um, dabar, kaip aš jau sakiau, palaikome glaudų nuolatinį dialogą su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir aš jums minėjau e, laikotarpio vidurio tą peržą, ataskaitą, kuri bus parengta jums žinoma jūsų komitetui, gerbiama pirmininkė, būtinai bus pristatyti visi tie rezultatai, čia tikrai jokių problemų dėl skaidrumo, aš tikrai noriu tai akcentuoti, kadangi um, Buvo apie tai labai daug kalbėta šiandien. Mes taip palaikome ryšių su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir mes žinoma pateiksime visą reikiamą informaciją. Dabar konsultacijų dokumentas dėl stažuočių kokybės hartijos. Pirmininkė. Aš paprašysiu dabar visų jau kalbėti anglų kalbą. Noriu padėkoti vertėjams, kurie dirbo ilgiau iki šio momento, tačiau dėja vertėjai savo darbą privalo baigti. Dėkoju jiems labai už tai, kad e, iki šiol dirbote mums, o dabar prašysiu jūsų angliškai kalbėti ir